Good afternoon, ladies and gentlemen. Labadiena, ponios ir ponai. Paprašyčiau susėsti. So we'll be able to begin our... Galėtumėm pradėti posėdį. I'm sure we'll see more colleagues. Esu tikra, kad vėliau ateis daugiau kolegų. Tikriausiai. E, taip, keliaujant, skraidant žiemą, problemų visuomet iškyla, todėl pirmadienio posėdis neretai susiduria su panašaus pobūdžio sunkumais, bet kokiu atveju sveikinu visus, kurie jau susirinko, palauksim kitų kolegų. Pradedu regi komiteto posėdį. Mūsų įprastas posėdis, eilinis posėdis. Kągi turime pirmiausia padaryti? Priimti darbo atvarkėm posėdžio darbo atvarkę. Darbo atvarkės projektas jums išdalintas. Pasiūlysiu vieną e, darbo atvarkės pakeitimą. Tikiuosi, kad sekretariatas praeitą penktadienį jums apie tai pranešė. Bet aš dar kartą regi komiteto nariams pasakysiu, kad dėl svarbių įsipareigojimų Bulgarijoje ponė Jotova negali dalyvauti šiandienos posėdėje. Todėl aš siūlau trečią klausimą perkelti į rydienos posėdžio darbo atvarkę 9 valandai, o šį klausimą pakeisime 8 punktų ir aptartume pono Tomašič pranešimo projektą. Dabar pasinaudosiu e, progą ir panausiu poniai Tomašič už tai, kad jis sutiko pakeisti ponę Jotovą. Taigi, pirmiausia, ar sutinkate su tokiu darbos pradės pakeitimu? Ar visiems toks atvejs tinka? Ačiū. Taigi, teigiu, kad darbo atvarkė patvirtinta. Kitas klausimas. Gavau informacijos, kad šiandien kai kurie kolegos negali dalyvauti posėdėje dėl įvairiausių priežasčių. Visos priežastys labai svarbios, ponė Molkova, Dančila ir kai kurie pranešėjai sako, kad negali dalyvauti. Ponės Maletič nėra. Čikų irgi nėra. Nieko negalėjom pakeisti, aš jau aiškinau poniai tą matų. Tačiau yra kolegų, kurie pristatys savo parengtą medžiagą ir mes regi komiteto darbos varkės e, planą užpildysime. Kitas klausimas. Neformalus ministrų susitikimas Luksemburgė lapkričio 26-27 dienomis. Kviečiant Luksemburgui, kuris pirmininkauja tarybai neformalūs ministro atsakingų už teritorinę sanklaudą ir miestų politiką susitikimai įvyko Luksemburgė lapkričio 26-27 dieną. Tai yra praeitos savaitės ketvirtadienį ir penktadienį. Kartu su ponu Omaržė aš atstovavau regi komitetui. Tarp aptartųjų klausimų buvo teritorinės, pažanga teritorinėje sanglaudoje, teritoriniai scenarijai ir vizijos E, bendradarbiavimas per sienas, miestų darbo atvarkė, pabėgėlių e, krizės iššūkiai miestams. E, pirmininkaujančios valstybės parengtos išvados buvo patvirtintos visų dalyvavusių narių. Visos neformalaus posėdžio valstybės narės jas patvirtino, bendrai diskusijoje jokių didelių prieštaravimų neiškilo, buvo išsakyta skirtingų nuomonių dėl pabėgėlių keliamų iššūkių miestams. Taigi dabar galiu pasakyti, kad neformalaus ministrų posėdžio darbo atvarkė labai panaši į regijų komiteto darbo atvarkę, todėl aš mielai apie tai informavau ir visus dalyvavusius ministrus apie mūsų pranešimus, diskusijas ir uh, numatomus priimti pranešimus. Taip pat jiems buvo įdomu sužinoti, kad mes dirbame tokiu pat greičiu kaip jie ir nagrinėjame tokias pat temas. Jeigu kolegos turėtų klausimų, galėsiu neformaliai pristatyti savo nuomonės apie tą e, posėdį, savo požiūrį į tą posėdį. Paskutinis pranešimas. Maloniai, jūs pri, jums primenu, kad esate kviečiami manęs kaip pirmininkės į metų pabaigos prieimimą. 18.30 e, šiandien vakarėje Hudi Menuhin e, erdvėje PHS pastate. Kalėdą švęsti dar gan anksti, bet E, šiandien yra paskutinis e, šiais metais mūsų posėdis, taigi puikiai proga e, susitikti neformaliai ir palinkėti vieniems, vieni kitiems gerų atostogų ir gero gruodžio mėnesio, sėkmingo gruodžio mėnesio. Tiek yra pirmininkės pranešimų, o dabar perinam prie trečiojo punkto. kuris iš tiesų yra aštuntasis darbos varkės punktas, naujos teritorinės plėtros priemonės anglaudos politika 2014-2020 metų, integruota teritorinė investicija ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra. Pranešėja ponia Rūža Tomašič. Šiandien svarstame pranešimo projektą. 2014-2020 metais sanglaudos politikos programinėme laikotarpyje buvo sukurtos naujos priemonės, kad būtų įgyventos teritorinės sanglaudos tikslai. Tai yra integruotas teritorinės investicijos ir bendrijos bendruomenė ir vietos plėtra yra aptarti visi bendrų nuostatų e, pakeitimų mai. Šiuo metu pradžioje nusprendžiame parengti uh, E, pranešimą savo iniciatyvą apie šias naujas priemonės. Mūsų pranešė yra ponė Tomašič, savo pirminės mintis išsakė spalio mėnesį, o šiandien jau pristato pranešimo projektą. Siūlau e, pakeitimų pateikimo terminą. Gruodžio 12, 16 e, diena, 12 valanda balsuosime 2016 metų vasario 15-16 dienomis. Kai kurie šešėliniai pranešėjai E, yra šiame posėdėje, dalyvauja. Taip pat yra kolegų, pristaty, kurie pristatys savo nuomonės. Taigi, yra ir Europos komisijos regionų e, generalinio direktorato atstovė Panemerijo Hapaka. Bet pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Tomašič. Poštovana predsjednice, poštovani kolegice. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pradžioj noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už gerą bendradarbiavimą ir pasiūlymus, kurie prisidėjo prie šio pranešimo parengimo. Šis pranešimas savo iniciatyva remiasi valstybių narių patirtimi ir pažangiausia praktika įgyvendinant teritorinės anklaudos priemonės naujoje sanglaudos politikoje nuo 14 iki 20 metų. Taip pat numatome įgyvenimo kliučių analizę ir pasiūlymus dėl tolesnio įgyvendinimo 2014-2020 ES smarkiai akcentuoja teritorinę sanglaudą Europos struktūrinių ir investicinių fondų sąrangoje nuo 14 iki 20 metų greta teminių sričių yra numatyti specialūs teritoriniai instrumentai CLLD ir kiti, kurie turi prisidėti prie teritorinės anglodos strategijų įgyvendinimo. Europai tenka susidoroti su teritorinės anglodos iššūkiais, todėl reikia ieškoti veiksmingų sprendimų, formuojant tinkamą požiūrį. Reikia daugia dimensinio požiūrio, kuris atsižvelgtų į atskirų vietovių specifinės charakteristikas. Tokiam požiūriui reikia, kad visi valdymo lygiai geriau bendarbiautų ir koordinuotų savo veiklą siekiant bendrų tikslų. Pagal naujasias tiksl, e, taisyklės privalomas e, urbanistinis matmuo atsiranda įgyvendinant teritorinės anglodos strategijas ir ITI, ITI kaip tik ir yra viena iš tokių priemonių, kuri leidžia e, tuo pat metu įgyvendinti vieną iš septynių numatytų programų, pasinaudojant finansavimu iš keletos prioritetinių ašių. Dauguma valstybių narių CLLD yra inkorporavusios į savo partnerystės susitarimus ir tai prisideda prie bendradarbiavimo plėtros. Siekiant tinkamai gyvendinti požiūrį iš apačios į viršų, būtina geriau įtraukti vietos suinteresuotasias šalis ir tinkamai įgyvendinti nacionalinės strategijas. Kai kurios valstybės narės nenoriai imasi tokio požiūrio, tačiau būtina parengti tokias strategijas, kurios suteiktų informacijas ir profesinės konsultacijas suinteresuotosiams šalims, ypatingai e, viešosiams įstaigoms, e, kurios rengia strategijas. Tai būtina daryti ir vietos, ir regionų, ir nacionalinių lygių. Taip pat labai svarbu įtraukti vietos grupės, e, kontroliuojant, kaip pasiekiama rezultatų. Kad ši priemonė būtų sėkminga, e, jai reikalinga politinė parama visais lygiais - europiniu, nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu. Todėl aš raginu komisiją panaudoti visas savo galias, parengti rekomendacijas valstybėms narėms, kaip galima būtų sustiprinti pasitikėjimą tarp skirtingų valdžios lygių įgyvendinant CLLD ir ITI. Aš manau, kad e, vietos partneriams turėtų tekti svarbiausias vaidmuo rengiant strategijas, juos reikia labiau įtraukti į e, programų valdymą, auditą ir stebėseną. Ta taisyklė, kad e, viešosiams e, įstaigos, įstaigoms, įstaigoms vietos veiksmų grupėse turėtų atitekti 45 procentai balsavimo teisių, kartais e, trukdo tokių grupių veiksmingam funkcionavimui. Raginu komisiją įvertinti šią taisyklę ir jos įgyvendinimą ir įvardinti tuos regionus, kur toks reikalavimas gali kelti problemų ir atitinkamai parengti naujas rekomendacijas. Ypač svarbu susitelkti CLLD įgyvendinime, susitelkti ties jaunais žmonėmis labai dažnai, e, viešuose diskusijose žmonės yra demonizuojami, tačiau prisiminkime, kad 40 milijonų jaunų žmonių e, neturi prieigos prie e, darbo rinkos, ir nesimoko. Kai kuriuose valstybėse narėse jaunų žmonių nedarbas yra virš 50 procentų. Ir jaunų žmonių įtraukimas į CLLD galėtų padėti mums šias problemas spręsti vengsmingiau. Taip pat raginu valstybės narės e, daugiau paremti ir konsultuoti e, mažesnės, menkiau išsivyščiusias savivaldybės, kurių e, ištekliai yra riboti ir kuriems uh, kurioms sunku prisimti didesnę administracinę naštą. Reikia taip pat dėti pastangų supaprastinti reikalavimus e, ir palengventi sąlygas, kad šias priemonės galima būtų įgyvendinti lengviau. Todėl aš sveikinu nepriklausomą ekspertų aukšto lygio grupės sukūrimą. Ji turėtų stebėti supaprastinimo procesą, siekiant naudos e, Europos struktūrinių ir regioninių fondų naudos gavėjams. Turime siekti sutarimo rengiant e, rekomendacijas, nes supaprastinimai vienoje valstybėje narėje gali sukelti sunkumų kitoje. Taip pat raginu valstybės narės numatyti iš ankstinės sąlygas tam, kad būtų sukurti mechanizmai ginčiams e, tarp administracijos ir atskirų partnerių spręsti. E, reikia taip pat tinkamai informuoti naudos gavėjus, kad jie gali apskūsti administracijos sprendimus. Aš tikiuosi, kad komisija ir valstybės narės, rengiant gairias, e, bendradarbiaus glaudžiau ir kad ten bus numatyta taip pat ir galimybė teikti teisėkuros pasiūlymus, jeigu tokių prireiktų arba jeigu atsirastų pokyčių dėrybų metu. Tai e, įgalintų laiku parengti gairių dokumentus ir per dėrybas, žinoma, e, būtina teikti papildomas konsultacijas. Lauksiu jūsų pasiūlymų ir tikiuosi, kad mūsų bendras indėlis e, leis parengti gerą dokumento versiją ir kad jai bus pritarta per plenarinį posėdį. Dėkui. Pone Vana. Šešėlinė pranešėja, prašau. Uh, uh, dėkoju, ponė Pirinkė, kad sutikėte man uh, žodį pirmajai. Neįprasta. E, aš, e, ponas Kreleč, e, mūsų šešėlinio pranešėjo iš žaliųjų frakcijos vardu noriu atsiprašyti, kad jis negali dalyvauti, kadangi turi įsipareigojimų Kroatijoje. Jis norėtų padėkoti poniai Tomašič už parengtą pranešimo projektą. Tai labai svarbus savos iniciatyvos pranešimas e, vietos vystimasis, e, kuris remtųsi bendruomenių veikla, yra labai svarbus e, ir jis turėtų turėti galimybę pasinauti visų fondų galimybėmis, ne vien tik tai kaimo plėtros. Kol kas vis tik ir administratoriai, ir politikai rodo pakankamai didelį nenorą bendradarbiauti šitoje srityje. Tai, kas yra siūloma, yra ne vien tik tai priemonė paremta veikimu iš apačios į viršų, bet taip pat ir labai įtrauki priemonė, įtraukianti pilietinę visuomenę. Kad e, šios priemonės būtų sėkmingos, mes turime pastelti vietos ekspertus į numatytų projektų įgyvendinimą. Turime kurti naujas e, darbo vietas, pasiremiant vadinimąją išmaniają specializaciją. Ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas, kad visas suinteresuotos šalis būtų tinkamai informuotos apie šias priemonės ir jų privalumus. Manome, kad būtent vietos lygmenių mes turėtume daryti didžiausią poveikį Ir labai džiaugiamės, kad Toma, e, ponė Tomašič yra nusteikusi tokius mūsų pasiūlymus palaikyti. Misters. Ačiū, kas toliau pasisakys, ponas Santos, kuris pristatys ponas Rodrygės nuomonę. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasveikinti ir pranešėją, parengus pranešimą. Deja, Liliana Rodrygės negalėjo šią popietę atvykti ir paprašė manęs pasisakyti jos vardu. Ji yra mūsų šešėlinė pranešėja šiam pranešimui. Dar kartelį jis veikina pranešėją, parengus pranešimą. Pranešimas iš tiesų atrodo sustiprina regionų vaidmenį ir stengiasi padėti jiems sukurti naujų darbo vietų ir pritraukti naujų verslo veiklų. Tam, kad tai taptų realybę, turime suteikti galių ir sustiprinti regionus. Reikia taip pat užtikrinti socialinę ir ekonominę sanglaudą. Ir tai turi būti pagrindiniai ES tikslai, stengiantis suvienyti visus ES žmonės. Visą tai pasiekti mums pavyks, jeigu ES regionai tarpusavyje glaudžiai bendradarbiaus. Todėl mes turime optimizuoti tai, kaip dirbame, kad valstybių narių regionai galėtų taip pat glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje šis pranešimas turėtų pabrėžti vietos ir regioninį aspektą, o ne vien tik tai nacionalinį aspektą, kalbant apie regionų bendradarbiavimą. Pranešime yra minimi du investicijų instrumentai - integruotas teritorinis investavimas bei bendryjų organizuojama vietos plėtra CLLD. Ir Labai svarbu, kad vietos valdžios institucijos galėtų pačios daryti savo sprendimus ir užtikrinti sinergiją savo lygiu. Tokiu būdu bus skatinamas regionų vystimasis. Taip pat vietos valdžios institucijos turėtų gebėti deramai valdyti įgyvendinamus projektus. Reikia taip pat daugiau partnerystės susitarimų. Ir kalbant apie juos, mes turime taip pat kalbėti apie visų projekte ar projektuose dalyvaujančių partnerių kompetencijas ir pajėgumus atlikti savo vaidmenį. Visam tam yra reikalingas ir ES institucijų palaikymas. Ir šitie du nauji instrumentai yra pakankamai sudėtingi, todėl būtina užtikrinti mokymus regionų ir vietos valdžios institucijų e, darbuotojams. Tai reiškia, kad ES pasinaudodama Europos socialinių fondų turi palaikyti regionus, jiems padėti, bet aišku, vengiant e, kitų fondų uh, lėšų dvigubo panaudojimo tiems patiems projektams. Todėl mes turime e, labai detaliai ir atsargiai peržiūrėti, kaip bus įgyvendinami nauji planai ir nauji projektai, tam, kad regionai galėtų bendradarbiauti ir užtikrinti sinergiją. Beje, šie planai turi būti skirti visiems regionams, o ne susitelkti į vos kelis e, atsiliekančius regionus. Taip pat reikėtų užtikrinti deramą šių programų auditą ir kontrolę. Ir prieš įgyvendinant, tai turi būti padaryta prieš pasibaigiant ar pilnai gyvendinant projektus. ES institucijų vaidmuo palaikant valdžios, vietos valdžios institucijas čia yra itin svarbus. Ir jeigu tos programos bus sėkmingos, tai bus paskata įgyveninti panašius projektus kitose regionuose. Taigi mes turime šios du naujus instrumentus išnaudoti veiksmingai. Tai tiek norėjau Jums pasakyti, ponė Rodrygės. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, ponė Vanistorai. Na, EPP šešėlis pranešėjas turėtų čia būti. Ponas Būda, nematau jo čia, bet jis turėtų jau būti pakeliui. Bet aš turiu keletą pastabų dėl pranešimo, manau, jis yra parengtas pačiu laiku. Ir čia reikėtų užduoti klausimą komisijai. 17 straipsnio trečiojo dalyje yra kalbama apie partnerystės susitarimų analizę. E, veiksmų programuose. Ir man būtų įdomu sužinoti, kas iki šiol jau buvo nuveikta. Komisijos norėčiau paklausti, apie kokias lėšas čia kalbame. Ar mes kalbame apie tvirtus įsipareigojimus ir įdomu būtų sužinoti, kiek lėšų e, yra atidėta šioms programoms, koks tai yra procentas. O kitas klausimas būtų toks. ar galėtumėte mums e, pristatyti, kuo apsiribotų šie instrumentai? Dabar atrodo, kad jie būtų taikomi abu iš karto ir galbūt kai kam dėl to darosi neramu, darosi neaišku, kaip viskas bus apskaičiuojama. Taip pat gal, gali kilti nerimas dėl to, kad žmonės bus aptai, apkaltinti e, nederamai pasinaudoję visais fondais, struktūriniais fondais, socialinių fondų ir už tai būtų laikomi atsakingais vietos partneriai. Kaip viskas veiks praktiškai, galbūt komisija galėtų mums paaiškinti. Šis pranešimas yra parengtas labai tinkamu laiku ir manau, bet manau, kad reikėtų ir gyvendinimo ataskaitos, nes būtų labai įdomu sužinoti, kaip visą tai e, pasiteisins praktikoje. Mes dabar girdime, kad bus priskirtos naujos atsakomybės funkciniams komitetams, kurie bus atsakingi už tokių programų įgyvendinimą. Ar iš tiesų tai bus? Tai tokie yra mano klausimai ir bendrieji pastebėjimai. manau, reglamentuose yra išvardyta labai daug įvairių dalykų, bet reikėtų daugiau žinių apie tai, ar pakankamai aiškiai viskas ten išdėstyta, ar bus numatoma viskas iš viršaus ir gyvenama praktikoje, ar turėtų viskas vykti principų iš apačios į viršų, ar čia pateks ir vadinamosios lyderių programos, ar taip pat čia bus įtrauktos ir miestams skirtos programos, ar jos bus valdomos visos kartu, o taip pat ir dėl NVO, ar jų vaidmo irgi išauks. Man būtų įdomu sužinoti, kokia čia bus pusiausvėra. Dėkoju. Ačiū. Ponas Van Miltenborg. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasisakyti mūsų šešėlinio pranešėjo vardu. Jis negalėjo atvykti į posėdį šiandieną. Visų pirma, norėčiau nuoširdžiai pasveikinti ponę Tomašič, nes manau, kad ji parengė labai išsamų pranešimo projektą. Vis tik tai turiu keletą pastabų, papildomų komentarų. Manau labai svarbu tai, kad mes pabrėžtume, koks yra svarbus principas iš apačios į viršų. Kai kalbame apie socialinį, regioninį ar vietinį vystimąsi. Manau, mes kaip regionų plėtros komitetas turėtume pabrėžti, kad principas iš apačios į viršų turėtų būti taikomas ir kalbant apie lėšų valdymą. Ir taip pat keletas dar komentarų. Mes turėtume žinoti, kad nedaugelis valstybių pasirinko iš tiesų e, ta, naudotis keliais fondais. Tai yra keista, nes ITI e vienas iš pagrindinių tikslų toks ir buvo iš pat pradžių. Aišku, galima ir kitokio principo laikytis teoriškai, bet jeigu pažiūrėsime iš praktinės pusės, kaip yra sukūriamos sinergijos, tai pamatysime, ir čia galima jau galvoti apie tų programų gyventinimą, pamatysime, kad toks principas nelabai pasiteisina. Tikrosios energijos yra sukūriamos tada, kai valstybės narės naudojasi visais joms prieinamais fondais, ne vien tik tai regionų plėtros fondų ar socialinių fondų, bet galbūt čia pranešė galėtų šitą klausimą atsakyti. Nežinau, ar dėl reglamentų, sudėtingumo ar dėl administracinės naštos baimės valstybės narės labiau renkasi vieno fondo principą, o ne kelių fondų principą. Galbūt tiesiog trūksta noro valstybių narių lygių. Tai viena. Antra, Europos komisija palaiko valstybės narės ir miestus, rengia gairias, yra parengtos gairias dėl septinto straipsnio, taip pat dėl e, bendruomenės vadovaujamo vietinio vystimosi instrumento, bet e, nėra e, pakankamai tiksliai numatyti galimi scenarijai. Aš norėčiau paprašyti komisijos parengti išsamesnės gairės miestams ir regionams kurie norėtų taikyti tą vadinamąjį principą iš apačios į viršų. Taigi komisija turėtų parengti geresnius dokumentus, kalbant ir apie naująją sanglaudos politiką, kai pradėsime kalbėti apie būsimąjį laikotarpį po 2020 metų. Mano galva, dabartinėme pranešime nėra aiškaus atskirimo tarp ITI miestų teritorijoms ir užmeščių teritorijoms. Kas buvo nuveikta miestuose, ypač kalbant apie Europos darbo tvarkę, manau, yra labai svarbu sustiprinti ITI naudojimą, pabrėžiant, kas buvo įgyvendinta miestuose. Taigi, kokie yra trūkumai įgyvendinant ITI? Aš su ponu Vanistelroj sutinku, kad tai yra labiau įgyvendinimo ataskaita. Čia reikėtų kalbėti apie tai, kaip teorija virsta praktika turiu pasakyti, kad man truputėlį nerima kelia bendrijos e, vadovaujamas vietos vystimosi įgyvendinimas ir jo rezultatai. Man atrodo, kad čia labai lengva yra pasiklysti tose sudėtingose reglamentuose. O juk kalbant apie teritorinę plėtrą, reikia, kad būtų aišku, kad būtų galima iš tikrųjų taikyti principą iš apačios į viršų. Todėl aš norėčiau paraginti valstybės narės pabrėžti CLLD iniciatyvų svarbą, paskatinti jas teikti, bet taip pat reikėtų numatyti daugiau lankstumo nacionalinėje politinėje sistemoje. Dėkui. Ačiū. Taip, ponė Būda, aš vis mačiau. Ponas Van Nistelroj ką tik pasisakė porą žodžių jūsų vardu. E, aš suteiksiu žodį ir jums vis tik tai, bet prieš tai suteiksiu žodį poniai Demato tam, kad e, išklausytume visų kolegų, kurie jau anksčiau pasisakė norintys dalyvauti. O po to žodis teiksiu Jums, ponė Demato. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Žvelgiu į e, šio sprendimo naudą ir trūkumus ir suprantu, ką dabar reikia padaryti, ypač šiandien. Iš Europos komisijos gauta informacija rodo, kad reikia laikytis priimtų priemonių. Jeigu tos priemonės bus gerai pritaikytos, politika atneš papildomos verties. verties. Tačiau e, tose priemonėse aš išvelgiu aspektų, kurie gali trukdyti bendradarbiavimo tarp skirtingų valdymo lygmenų užtikrinimui, skatinimui. Taip aš pasakytume apie e, sanklaudos politiką. Labai svarbu, kad būtų sukurtos geros iš ankstinės sąlygos. Apie jas kai kuriuose teksto dalyse labai aiškiai kalbama. Vienas iš svarbių dalykų yra abipusis pasikeimas tarp regionų, nacionalinės administracijos ir vietos administracijos. Valstybės narės bando priimti tokį požiūrį iš apačios į viršų ir manau, kad didžioji dalis žmonių su tuo sutinka. Toks požiūris leistų geriau įtraukti regionų veikėjus. Vadinasi, mes galėsime žinoti, kas e, regionuose dabar geriau vyksta. Kai kuriuose valstybėse išlieka skepticizmo dėl to, kaip regiono administracija sugeba e, dirbti. Reikia suteikti techninę paramą e, strategijoms kurti ir įgyvendinti. Čia Europos komisija puikiai darbuojasi, pasitelkusi ekspertų grupę e, dirbančią teritorinės sanklaudos srityje. Bet būtų gerai, jeigu būtų mm, programai geriau pasirengta, būtų atlikta daugiau organizacinio darbo iš anksto. Reikia stengtis išvengti konfliktų tarp vietos aktyviausių grupių interesų. Turim suderinti privačią ir viešąją pusę. Taip pat būtina užtikrinti efektyvumo ir paprastumo pusiausvyrą. Baigdama norėčiau pasiūlyti, kad geriau analizuotume tai, kas vyks ateityje. Ir galbūt būtų naudinga įvesti privalomą kvotą. Numatytomis priemonėmis bus galima pasiekti šiokių tokių rezultatų. Aš manau, kad būtų labai naudinga, jeigu išanalizuotume ir pasiektus rezultatus, o ne tik e, išleistų lėšų kiekį. Ateityje apie tai galėsim pasikalbėti, reikėtų pagalvoti apie tai, kokie kriterijai turi būti taikomi vertinimui. Ačiū. Breso. Ačiū. Pone Breso, žodis jums. Grazie, grazie. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ši priemonė, kaip jau girdėjome, e, jau kurį laiką galioja Dabar šiuo laikotarpiu naujas dalykas yra tai, kad galima keletą fondų panaudoti tuo pat metu. Todėl reikia užtikrinti, kad būtų sukurtas tam tikras priemonių kompleksas, kuris būtų pritaikytas vietos plėtrai atitinkamiems projektams. Tie projektai turėtų padėti išspręsti visą eilę vieno ar kito regiono problemų tai būtų daroma iš to daugelio fondų uh, lėšų. Taigi netaip jau paprasta bus iš tiesų tą padaryti, nes taisyklės yra skirtingos ir rezultatai nebus taip lengvai pasiekiami. Mes turime pabrėžti tų priemonių svarbą, jeigu norime, kad miestai visapusiškai dalyvautų plėtros politikoje, integruoti į projektai bus gyvybiškai svarbus nes e, tokie projektai yra naudingi vietos e, urbanistinių teritorijų plėtrai. Jeigu norime, kad dalyvautų smulkesni subjektai, maži miestai, e, kaimai ar kaimo miesto teritorijos, turėtume pažiūrėti kokie tikslai turi būti tenkinami ir galbūt tada bus įmanoma pritaikyti skirtingus fondus. Nes dabar gana dažnai iškildavo problema susijusi su um, vietos specifika ir prie programos įgyvendinimu vietoje. O kai buvo pritaikytas požiūris iš apačios į viršų, paaiškėjo, kad kai kurių veiksmų net neįmanoma finansuoti iš tam tikrų fondų. Taigi, aš manau, kad reikia iš komisijos gauti daugiau paaiškinimų, kaip tą daugia fondį požiūrį būtų galima pritaikyti. Daug kas to daugia fondžio požiūrio bijo. Tokius projektus kuriantys žmonės jaučia rimtą susirūpinimą, nes jiems reikės taikyti skirtingus reglamentus, tai gali būti labai sudėtinga. Uh, Todėl aš manau, kad reikėtų paprašyti Europos komisijos pagalvoti apie šias dvi priemonės konkrečiai. Jos yra nepaprastai svarbios, kai kalbame apie vietos plėtros integruotumą, bet rizika ta, kad e, daugia fondis požiūris e, nėra lengvas pritaikyti. Aš manau, kad reikės su komisija organizuoti daugiau susitikimų šiuo klausimu. Su paprastinimo principus čia galėtumėm pritaikyti. Yra daug įvairių veiksmų ir manau, kad labai svarbu įvertinti visą paketą. kiekvieną žingsnį reikia reguliariai vertinti, bet paskui dar reikės pasverti ir pasiektus bendrus rezultatus. Kitas klausimas. ITI gali būti pritaikytas e, ir strategijų kūrimui. Integruota teritorinė investicija galėtų būti pritaikyta tokiams strategijoms. Jos gali būti skurtas visoje Europoje. Bet e, Čia galėtumėm klausti, kaip suderinti visus interesus ir kaip e, išvengti e, problemų ateityje. Priemonės, apie kurias mes kalbame, galėtų būti geriau pritaikytos bendriems planams, e, projektams skirtiems tam tikroms zonoms, nes dažnai atrodo, kad tos priemonės gali būti tinkamos įvairiems regionams ir miestams, jeigu jos bus gerai suderintos. Taigi turėtume pagalvoti, kaip kas atrodys praktiškai, jeigu yra e, taikoma integruota teritorinė investicija apimanti platesnę zoną, galbūt net keletą valstybių, tai gali būti, kad e, ta strategija bus labai tinkama. Norėčiau, kad komisija apie tai pakalbėtų. Ponas Hekman. Zapani Przewodniczący. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti poniai pranešėjai. Iš tiesų, integruotų teritorinių investicijų klausimas ir vietos plėtros klausimas yra labai naudingi visose valstybėse narėse. Man nesusidaro įspūdis, kad yra regionų ar valstybių narių, kuriems nei kiek nerūpi e, požiūris, kai dirbama iš apačios į viršų. Mūsų nuomonė tai yra labai svarbu mūsų aptariamams priemonėms įgyvendinti. Problematiškesnė bus administravimo dalis. Ir aš norėčiau atkreipti daugiau dėmesio būtent tų priemonių administravimui. Kai kuriuose valstybėse narėse E, to priemonių valdymų yra skirta per daug valdžios lygmenų. Ir naudos gavėjai, ypač jeigu tai yra smulkios įmonės, mažos įmonės arba mažos bendruomenės, jos e, nedrįsta tiesiog naudotis e, tokios priemonėmis, nes yra per daug valdytojų, kurie tarpusavė vieni kitais nepasitikė. Kiekviena institucija, kiekviena administravimo tarnyba be bejonės bandys pasilikti tam tikrą nepriklausomumą priimant sprendimus. Ir tai, o tai apribos vietos e, bendruomenių ar vietos įmonių e, galimybės pasinaudoti tomis priemonėmis. Todėl turėtumėm labai daug dėmesio skirti valdymo procesui, įgyvenant tokias priemonės. Kas kart, kai pasirenkame požiūrį iš apačios į viršų, turime nepamiršti, kad priemonėmis naudosis tie, kas yra apačioje. Ir būtent jie turi sprendimų prieimime turėti daugiausia e, judėjimo laisvės. Jie patys turi nuspręsti, kaip tos priemonės bus panaudotos. Nes galim kalbėti apie labai gražiai sukurtą požiūrį iš apačios į viršų, Bet jeigu vietos bendruomenės e, matys, kad yra labai daug administravimo ligmenų, jos tiesiog nedrys naudotis sukurtomis priemonėmis. Dar vienas dalykas. Pranešėjas e, atkreipė dė... Pranešėja atkreipė dėmesį į tai, kad yra labai daug vietos įmonių ir bendruomenių, kurios neturi galimybės įgyvendinti plėtros strategiją vienoje ar kitoje zonoje. Todėl galbūt reikėtų ieškoti būdų, kaip tą padaryti, kad kiekvienu lygmeniu e, jeigu yra reikalinga administracinė tarnyba, ji būtų naudinga ir vertinama vietos bendruomenė. Na ir paskutinis ponas Būda. Te mulțumesc pentru înțelegere. Din păcate, avionul meu a avut întârziere și n-am putut să ajung la timp. Uh, Felicit și eu, raport, doamna raportor, pentru activitatea depusă. Labadiena, mano e, lėktuvas labai pavėlavo, todėl aš pavėlavau, labai atsiprašau, bet bet kokiu atveju sveikinu pranešėją ir noriu jai pasakyti, kad po paskutinio posėdžio aš jau turėjau galimybę pasikalbėti su kai kuriais Rumunijos e, vietos atstovais ir aptarti tas dvi naujasias priemonės. Taigi, ką aš iš jų išgirdau? Vietos savivaldybių miestų atstovai džiaugiasi, kad yra diskutuojamos tokios priemonės, bet jie išsakė visą eilę pageidavimų. Jie norėtų, kad tos priemonės e, leistų, sudarytų galimybės iš tiesų veikti. Valstybės narės neturėtų sukurti per daug biurokratijos Mes turim naują ministrą pirmininką, tikimės, kad padėtis pasikeis, bet e, decentralizavimas yra labai rimta problema. Taip pat aš manau, kad yra labai svarbu e, veikti taip, kad vietos savivaldybės turėtų galimybę pritaikyti subsidiarumo principą. Tie žmonės, kurie gyvena vietose, miestuose, žino labiausiai, ko jiems reikia. Jeigu mokesčiai ir rinkliavos yra renkiamos centralizuotai ir vietos savivaldybė ar teritorinė administracija negali plėtotis, tada susidurėm su rimtais sunkumais. E, nedarbo, bet jaunimo nedarbo problema yra labai rimta. Didelė Europos dalis nuo jos kenčia ir tos naujos priemonės galėtų mums padėti kovoti su jaunimo nedarbu. Lygiai taip pat norėtumėm paskatinti privačias investicijas – ir reikėtų išnaudoti vietos potencialą bent jau iš dalies. Reikia e, gebėjimų, kurie leistų tą potencialą vietoje išeikvoti ir plėtoti vietos bendruomenės. Aš esu įsitikinęs, kad e, man dar atsiras galimybė pristatyti tas priemonės kitą kartą. Mašyčia, like the... Visų pirma, norėtume išgirsti Europos komisijos atsakymus, kadangi buvo užduota klausimo, po to steiksime žodį poniai Tomašyč. Dėkuoju pirmininkė, ačiū pranešėjai už pranešimo projektą. Iš tikrųjų, buvo užduota daug klausimų. Kalbame apie dvi teritorinės anglodos priemonės, kurios abi leidžia integruoti programavimą ir įgyvendinimą ir taip pat e, gali pasinaudoti įvairių ES fondų ir programų lėšomis. E, programavimo e, etape buvo galimybė e, pasinaudoti konsultacijomis ir gairėmis, apie tai buvo klausta ir prieš prasidant tam laikotarpiui tokios gairės buvo prieinamos. Jeigu mes kalbėtume apie skaičius, e, ponas Van Nistelrojus konkrečiai klausė apie bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą, e, tai kiek mes suprantame, ITI e ketina taikyti 20 valstybių narių, paremdamas įvairias integruotas plėtros strategijas. E, greta to mes paremsime dar ir integruotas e, miestų plėtros strategijas, kurios yra integruotas pagal regioninės plėtros fondą. Taigi kalba eina apie vadinamasias septintojo straipsnio strategijas e, ir 16 valstybių narių pasinaudos ITI tokias miestų plėtros strategijas finansuoti. Ten numatoma skirti mažiausiai 5 procentus visų išteklių miesto vietovėms. E, dabar matome, kad daugiausia susitelkiama ties ekonomika, kuri e, vartoja mažai anglijas. E, tuo pat metu maždaug 13 valstybių narių per ITE remia kitokias teritorinės strategijas didelėje teritorijų įvairovėje. Matyt, per programavimo laikotarpį tie dalykai dar vystysis, plėsis pagal BIVP, vien pagal regioninės plėtros fondus, greta kitų keturių fondų. Šiandien žinome apie 17 valstybių narių, kurio, kurios pasinaudoja šią galimybę ir kol kas e, paskirta apie 1,2 milijardo. Čia pagal ERPF greta kaimo plėtros, greta žnungystės fondo, čia vėlgi jau tradicinė veikla ir greta ESF, kuri šioje srityje, kaip ir regionės plėtros fondas, yra, taip sakant, naujokas. Taigi tos dvi priemonės e, įgalina taikyti integruotą požiūrį. Aišku, stebėsime ir vertinsime e, tas programas, kurias pasidalimuoju valdymu mes e, administruojame. Atliksime taip pat ir studijas. E, per artimiausias e, kelis mėnesius e, ir jų analizę mes pasidalinsime, ar tai būtų e, miestų strategijos ar BIVP ir bandysime pažiūrėti, kaip tos strategijos yra suprogramuotos ir iš kokių fondų jos yra remiamos. Kalbant apie septintą straipsnę strategijas, tas kaimo, tai yra miestų strategijas, tai, e, kai buvo klausta, mes tengiamės teikti paramą per atitinkamus veikėjų tinklus, stengiamės renkti diskusijas, konsultuoti visais klausimais, kurie gali iškilti, ar tai būtų ITI ar e, dar e, kitos problemos. E, čia bendradarbiavimas su miestų valdžia, įgyvendinant ir rengiant programas. Greta to vyksta ir kitos diskusijos, kalbant apie BIVP, tai draugė su kitais fondais organizuojame bendrus renginius, pavyzdžiui, gruodžio mėnesį Edimburgė mes organizame renginį, kviesdami visus, kurie mm, vietose yra prisidėję programuojant e, projektus pagal BIVP. E, kalbėsime apie tai, kaip e, tinkamiau užsimti informacijos klaidą. Na ir buvo pastabų dėl bendradarbiavimo. Tai įgyvenint BIVP mes bendarbiavame su pasaulio banku, plečiame savo akiratį, žiūrime, kas vyksta ir už mūsų ribų. Taip pat, kalbant apie BIVP, e, drauge e, atliekame tyrimus, rengiame studijas, e, kurios mums yra labai įdomios, svarbios. Tad tiek mano pastabų. Pirmininkė, dėkoju. Ačiū. Suteiksiu žodį dar poniai Tomašič, kad jie galėtų atsakyti į klausimus ir galbūt pateiktų savo paskutinius apibendrinimus. Dėkoju. Minėjau, kad tai pirmasis e, mano pranešimas, kurį rengiu Europos parlamente. Taigi stengiausi kiek begalėdama. Išgirdau e, jūs visus ir pastebėjau, kad e, galima kalbėti apie tam tikrą pasitikėjimo trūkumą, nes e, ne visas valstybės narės vykdo tokią pačią nacionalinį, regioninį ar vietos sanglaudos politiką. O tai reiškia, kad ne visi gauna tą pačią informaciją ir tokiu būdu prarandamas pasitikėjimas. Tad e, dauguma žmonių klausia, ar nevertėtų sukurti nepriklausomą instituciją ar formą, kur e, galima būtų gauti visą informaciją institucija, su kuria galima būtų susisiekti, jeigu kažkas nesiseka, vyksta ne taip ar nėra įgyvendinama taip, kaip numato įstatymai. Kartais žmonės iš tikrųjų yra ignoruojami, nepakankamai informuojami ir iš čia ir iškyla pasitikėjimo trūkumo problema. Pakartosiu, kad tikrai lauksiu jūsų pasiūlymų, ir padarysiu viską, kad tas pranešimas būtų kuo geresnis. Dėkoju. 16 gruodžio trečiadienis vidurdienis yra terminas, iki kurio galima teikti pakeitimus. Na, o dabar galime eiti prie mūsų darbo tvarkės kito punkto. Tai yra keitimasis nuomonėmis dėl pranešimų, kurio tema Europos teritorinis bendradarbiavimas, geriausia patirtis ir novatoriškos priemonės. Ir šį pranešimą rengiu aš, vadinasi, savo ir suteiksiu žodį. Ir tik tai <laughs> turiu pasakyti, kad klausiau kolego, ar yra kažkokia speciali procedūra, kaip pranešėja ir pirmininkaujančioji yra tas pats asmuo. Man atsakė, kad ne, tai aš taip ir elgiuosi. Ir dabar pereisiu į savo gimtają kalbą. Kai kalbu apie pranešimą, man mieliau kalbėti bulgariškai. Taigi Europos teritorinis e, bendradarbiavimas yra viena iš sričių, kuri ypatingai domina valstybės narės ir ypatingai jų regionus. Europos teritorinis bendradarbiavimas ETB yra labai svarbus organizuojant tarp valstybinį bendradarbiavimą tarp atskirų valstybių narių. Šiandien pabandysiu pateikti keletą savo minčių susijusių su šiuo pranešimu Aš e, e, visų pirma noriu e, pabrėžti ITS ir Interreg svarbą organizuojant teritorinį bendarbiavimą. Aš paminėsiu savo pranešimo struktūrą, pagrindinius elementus, kuriuos ketinu akcentuoti tekste. Ir pirmasis tų elementų yra ITS ar ETB e atnešama pridėtinė vertė. Paskui e, pakalbėsiu apie tai, kiek toks bendradarbiavimas gali prisidėti prie teritorinės anglaudos apskritai. Toliau, kaip ETB gali paremti teritorinės inovacijas toliau, kaip reikėtų šią prasme geriau koordinuoti politikas. Ir šią prasme Europos teritorinis bendarbiavimas vaidina ypatingai svarbu vaidmenį. Ir mano pranešimo viena iš svarbesnių temų bus ETB supaprastinimas. Iš tikrųjų visose sanglaudos politikos srityse ši tema yra labai aktuali, bet ypač aktuali, kai kalbam apie teritorinį bendarbiavimą. Aš pakalbėsiu šiek tiek taip pat ir apie laikotarpį po 2020-ųjų bei um, ETB matomumo stiprinimas bei informatumo stiprinimas. Mes matome, kad vyksta gana aktyvi diskusija dėl to, koks tas bendradarbiavimas turėtų būti ateityje ir kokią vietą jis turi užimti sanglaudos politikoje apskritai. Aš tikiuosi, kad e, ir jūs sugebėsite mūsų diskusijoje paminėti e, ir papildomų e, šios problemos aspektų. Taigi, kai kalbam apie ETB, turime prisiminti Europos strategiją 2020. Mano manima, ETB gali uh, labai prisidėti e, išnaudojant regionų ekonominį ir socialinį potencialą, ypač pasienio regionuose. E, tokia sanglaudos politika gali paremti ETB investicijas ir tada ši priemonė tampa veiksmingesnė, geriau strategiškai orientuota ir koncentruotesnė. Maždaug 80 procentų finansavimo ETB programoms e, skiriama inovacijoms ir mokslo tyrimams, e, skaitmeniniai darbo tvarkiai, VMI ir ekonomikai, kuri naudoja mažai anglies. Ir tai nėra atsitiktinis reiškinys. Naujoji orientacija į rezultatus e, reiškia, kad pagal ETB reikia daugiau finansuoti naujasias technologijas ir geriau panaudoti ATB e kaip sanglaudos politikos priemonė. ATB e gali leisti pasiekti geresnių rezultatų ir veiksmingesnių priemonių siekiant sanglaudos. Save pranešime stengiuosi taip pat akcentuoti e, pirmininkaujančio Luksemburgo įtaką. Būtent Luksemburgui pirmininkaujant ETB tapo vienu iš mūsų prioritetų. Pirinkaujančių valstybė šią temą parengė visą virtinę dokumentų, kurie buvo e, pristatyti specialiuose renginiuose. Primkantis Luksemburgas taip pat e, e, pradėjo formuoti viziją laikotarpiai po 2020 metų, remiantis dabartinio programavimo laikotarpio analizę bei e, poveikių, e, kurie e, įvyks įgyvendinant ETB vertinimų. Komisijos vaidmuo čia yra taip pat labai svarbus. 2016 e, e, komisija turėtų pateikti laikotarpio vidurio poveikio vertinimą. E, labai daug čia gali nuveikti taip pat ir regionų komitetas. Savo pranešime aš noriu paraginti, kad e, daugiau dėmesio būtų e, skiriama orientavimuisi į veiklos rezultatus E, veiklos finansavimas turi e, labiau atsižvelgti į atskirų regionų ir teritorijų poreikius. Tikslingesnis finansavimas e, yra nekarta svarstytas Europos parlamento vystamojo bendarbiavimo komitete. Tačiau daugiau reikėtų sustelkti į laikotarpį po 2020-ųjų. Turime siekti iš vienos pusės subalansuoti biudžetą geriau, antra vertus daugiau lėšų skirti teritoriniai sanglaudai ir tos politikos veiksmingumui. Ypač svarbu čia keistis duomenimis ir informacija. Ir valstybės narės, ir regionai, ir Europos institucijos privalo E, rinkti ir keistis e, informaciją pasiremdamas Interact, ESPON ir Eurostat teikiamomis galimybėmis. Kalbant apie ATB ir teritorinės anglodos tikslų įgyvendinimą, turime galvoti apie teritorinę darbo tvarkę ir apie policentristinį požiūrį į e, naujus teritorinius vienetus, kurie priektų daugiau negu kad valstybių narių nacionalinės sienos. Tai e, iš tikrųjų atlieptų ES piliečių gyvenančių pasienio regionuose lūkesčius. Mm. Iš tikrųjų, jau egzistuoja tam tikri scenarijai ir vizija dėl laikotarpio po 2020-ųjų ir remiantis šią informaciją galime daryti prielaidą, kad teritorinė sanglauda ir teritorinis bendarbiavimas turi remtis būtent tokiu policentriniu požiūriu. ETB e, yra svarbus e, instrumentas kalbant ir apie makro regioninės strateginės. Tarp tokių strategijų ir ETB yra e, labai svarbus ryšys. Ir akivaizdu, kad teritorinis bendradarbiavimas čia vaidina ypatingą vaidmenį, ypač kai kalbame apie toliausiai nutolusius regionus. Turime daugiau kalbėti ir apie papildomumą ir geresnę, geresnę dermę tarp teritorinio bendradavimo centrinių ir regioninių lygmenių. Bendradarbiavimas turėtų apriepti taip pat ir įvairias e, sanglaudos programas. E, daugiau reikėtų dirbti mokslo tyrimų ir inovacijų srityje, panaudojant tarp kitų e, ir Interreg programą. Reikia įvardinti tas vietovės ir teritorijas, kur regionai, valstybės ir atskiri partneriai turėtų bendradarbiauti glaudžiau įgyvendindami tarp valstybinį bendradarbiavimą. Šia prasme yra labai svarbu siekti išmanios specializacijos ir didelė dalim Europos teritorinis bendarbiavimas gali pastarnauti e, naujų projektų įvertinimui, pastarnauti kaip laboratorija, rengiant e, projektus ir programas, e, kuriant tarp valstybinius mokslo tyrimų centrus, mokslo tyrimų programas, siekiant technologijų plėtros ir inovacijų visoje Europoje. Kalbant apie valdymą ir e, bendarbiavimą ir teritorinio bendarbiavimo grupuotės, yra gyvybiškai svarbu atsižvelgti į valdymo ir bendradarbiavimo specifiką. Papildom, reikia ieškoti papildomumo su kitomis programomis galbūt, pavyzdžiui, su Europos strateginių investicijų fondu. Europos komisija turi atlikti dermės ir programų veiksmingumą per pereitus programavimo laikotarpis ir pateikti tinkamus skaičiavimus naujajam laikotarpiui. Ypač svarbus dalykas, kalbant apie teritorinį bendradarbiavimą, yra supaprastinimas. Jo reikia tiek kalbant apie tas sritis, kurios reglamentuojamas pagal dabartinius reglamentus, tiek pagal nacionalinę teisę. Reikia e, teikti daugiau paramos, įvesti elektroninį valdymą, Finansinės priemonės turi būti panaudojamas veiksmingiau ir plačiau. Turime taip pat panaudoti tokias priemonės kaip privačios investicijos ir viešoji ir privati partnerystė. Priminsiu, kad e, per e, pastarąjį tarybos posėdį pirmininkaujantis Luksemburgas pasiūlė taikyti naują specifinį instrumentą, priemonę, sprendžiant ginčius tarp valstybių, atskirų valstybių narių ir partnerių teritorinio bendarbiavimo srityje, ypač kai kalbama apie e, europinės grupės, kurios tokiame bendradarbiavime dalyvauja. Būtina įtraukti į šį bendradarbiavimą visas suinteresuotasias šalis. Taigi, kalbant apie e, teritorinį bendarbiavimą po dabartinio programavimo laikotarpio. Turime numatyti interreg vaidmens stiprinimą, turime numatyti geresnį bendradarbiavimą, daugiau e, inovacijų, privataus e, kapitalo pritraukimą ir teritorinių strategijų veiksmingesnį kūrimą arba tarp atskirų valstybinių, arba tarp regionų. Yra ir dar viena tema, kurią savo pranešime noriu akcentuoti, tai yra teritorinio bendarbiavimo svarba ir matomumas. Turime geriau informuoti apie pasiektus rezultatus, turime tinkamai vertinti, kaip yra vykdomas teritorinio bendarbiavimo programos. Tai tokios mano e, pirmosios e, mintys, idėjos, kalbant apie Europos teritorinį bendarbiavimą, lauksiu jūsų pastabų. Ir dabar suteiksiu žodį pirmiausia šešėliniams pranešėjams, ponas Hep, visų pirmiausia. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti Jums. Noriu padėkoti poniai pranešėjai už labai įdomų dokumento pristatymą ir tikiuosi, kad patį dokumentą, galtinę jo versiją netrukus pamatysime. Mes e, dažnai sakome, kad Europos teritorinis bendradarbiavimas yra e, naudos gavėjus labai dominanti galimybė. Pastaruosius 25 metus ji buvo tokia. Ir NVO labai patinka šita priemonė, nedidelės vietos bendruomenės labai ją mėgsta ir iš tiesų yra projektų, kurie yra įgyvendinami ir jais yra išsprendžiamos labai praktinės problemos, kurios e, galbūt iš Briuselio ar kitų Europos sostinių pusės žiūrint atrodo visai neaktualios. Nuo 2007 metų ETB buvo e, Europos sanglaudos politikos paralelinė dalis ir pakankamai svarbi. Aš labai džiaugiuosi, kad ponė pirmininkė nori pabrėžti, kad svarbu viešinti tokių programų rezultatus. Dažnai tos programos yra pražiūrimos, nors jų praktinė nauda vietos bendruomenėms yra didžiulė. Tai yra programos, nuėjusios labai ilgą kelią. Per paskutinius 25 metus jos buvo labai lankščios. Dešimtajame dešimtmetyje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas transporto ir kelių projektams, po to aplinkosaugos e, programoms, turizmo, sveikatos priežiūros, jaunimo mainų sritims. Taigi iš tiesų šis instrumentas yra nuostabus ir reikėtų jį ir toliau naudoti ir apie jo rezultatus reikėtų kalbėti ir jos parodyti. Mes esame kalbėję ir anksčiau apie tai, kad pavyzdžiui tie, kurie dirba su integruota teritorinė investicija, galėtų paieškoti e, gerų praktinių pavyzdžių, kaip ETB buvo įgyvendinta, pavyzdžiui. Skėtiniai projektai tai galėtų būti, kuriuos įgyvendina Europos regionai. nes čia galima rasti tikrai daug puikių rezultatų. Taip pat labai džiaugiuosi girdėdamas, kad ieškome supaprastinimo galimybių visose srityse, kur yra pritaikomi Europos finansiniai instrumentai. Nes iš tiesų visose tose srityse reikia paprastinimo. Ir iš mano patirties Lenkijoje žvelgiant tai matosi. Aš buvau atsakingas už terino, teritorinį bendradarbiavimą ministerinių lygmenių. Taigi aš iš tiesų labai gerbiu tuos žmonės, kurie yra atsakingi už programų įgyvendinimą, nes e, kiekvienoje programoje yra remiamasi skirtingų požiūrių, skirtinga perspektyva ir tai yra visai suprantama. Ir kartais e, vienoje vietoje yra gyvenamos trys skirtingos programos. Tai nėra labai lengva, bet tai yra visai neblogai. Tik tiek, kad tai reiškia, kad būtent tie, kurie naudojasi tomis programomis, gali labiausiai paveikti jų įgyvendinimą. Todėl reikia bendradarbiavimą užtikrinti. Pone pirmininkė taip pat minėjo, kad Interreg turėtų tapti Europos teritorinio bendradarbiavimo dalimi. Iki šiol šita idėja buvo sąstingio būsenoje, ji nebuvo įgyvendinama, galbūt ne dėl to, kad trūko finansinių priemonių, bet dėl to, kad nebuvo sistemiškų sprendimų parengta. ETB turėtų dalyvauti projektų įgyvendinime, kai e, juos įgyvendina e, valdžios institucijos ir kai tai yra tarptautiniai projektai, turime būti inovatyvus, turime naujai pažvel, nu, pažvelgti į ETB ir turime žiūrėti ne vien tik tai į tuos projektus, kurie yra gyvendinami vietos bendruomenėse. Turime pažvelgti ir plačiau, pažvelgti, pavyzdžiui, į mokslius tyrimus ir plėtrą. Taigi šituos aspektus galėtume įtraukti į pranešimą. Tokiu būdu žengtume žingsnį pirmin. O ateityje galbūt galėtume pabandyti paremti verslo sprendimus. Ypač kai tai yra tarptautiniai projektai. Dabar verslininkai bendradarbiauja tarptautiniu lygiu, bet jie negauna deramos paramos. Taigi mes galėtume pagalvoti, kaip šitą situaciją pakeisti. Ypač dabar, kai yra toks didžiulis nedarbo lygis daugelie valstybių narių. Paprastai pasienio teritorijos yra valstybių narių periferijoje. Todėl ši priemonė, tokios programos galėtų padė, būti naudojamos įgyvendinant ir verslo projektus, kuriuose yra kūriamos naujos darbo vietos. Tokiu būdu sulaikytume jaunuolius, kad jie nemigruotų iš tokių vietovių į kitus regionus ar į didmeščius. Aš manau, kad diskusijos apie ETB bus labai vaisingos Ir manau, kad jūsų pranešimas, ponė pirmininkė, bus labai įdomus. Dėkoju. Ačiū. Norėjau pasakyti štai ką. Pone Danšila negalėjo šiandien atvykti ir ji man atsiuntė savo nuomonę kaip šešėlės pranešėjos raštu. Apie inovacijas jau yra kalbama, čia jau, to, jau inovacijos mūsų darbo tvarkoje matomos. Toliau ponas Van Miltenberg. Pone Van Miltenberg, ar norėtumėt pasisakyti? Taip, be abejo, norėčiau pasisakyti. Dėkoju, pirmininkė. Uh, Labai ačiū, nes e, man atrodo, kad jūsų pasiūlymas dėl to, kaip dirbti prie šio pranešimo, labai puikus. Aš du dalykus norėčiau paminėti. Pirma, tai yra tarptautinis darbo jėgos judumas. Man atrodo, tai yra labai svarbu ir reikėtų šitą temą paminėti pranešime. Daug europiečių yra labai talentingi, bet negali tų talentų išnaudoti, e, kai e, kitoje valstybėje, pavyzdžiui, jeigu jie gyvena pasienio teritorijoje dėl to, kad yra teisės, teisinės sistemos skirtumai. Taigi mes turėtume e, paminėti šitą temą. Be abejo, komisijos narys Tyson pateiks e, judumo paketą, bet mes galėtume irgi šitą temą paminėti. Kitas dalykas tai yra taisyklių supaprastinimas, programų rengimo ir valdymo taisyklių supaprastinimas. Kalbant e, su darbdaviais, apie Interreg, pirmas dalykas, ką man pasako, kad na taip, čia labai viskas gražu, jeigu nori būti laikomas e, žmogumi, kuris išmano administracinius dalykus. Ir e, jeigu nori būti laikomas tuo, kuris puikiai tvarkosi su popieriais ir dokumentais. O e, jeigu jums patinka bendrauti su auditoriais, su tais, kurie kontroliuoja Europos fondų valdymą, tuomet gerai, bet jeigu tai nėra jūsų pagrindinė veikla, jeigu jūs esate verslininkas ir norite įkurti mažą ar vidutinio dydžio įmonę arba startuolį, tuomet jūsų pagrindinis dėmesys būna skiriamas naujoms darbo vietoms, gerovės kėlimui, o ne e, dokumentų tvarkymui, tuomet pasijunti įstrigęs nes iš tavęs yra reikalaujama dar kažkokių papildomų gebėjimų, ne vien tik tai verslumo ir noro kurti darbo vietas. Taigi, iš tiesų reikėtų paieškoti, kaip supaprastinti Europos fondų panaudojimą. Nes ETB ir Interreg atveju ta administraciniai dalykai labai sudėtingi. Pavyzdžiui, žmonės sako, kad norint pasinaudoti Interreg turi važiuoti į Lilį, į Padėkalį ir aš nežinau, kuo viskas baigsis, kai pasikeis, tarkime, valdžia ir pasikeis regioninė politika šalyje. Na, bet tai gal nėra mano pagrindinė mintis. Pagrindinė mintis yra, kad kaip supaprastinti taisyklės turėtume ieškoti. Jeigu mes norime to e, darbo e, jėgos judėjimo tarp, tarp sienų ir projektų tarptautinio gyvendinimo, tai turėtume stengtis, kad tai daryti būtų paprasta, kad verslininkai galėtų iš tiesų užsimti savo tikrąją veiklą, savo tikrojo pašaukimu, o ne pildyti dokumentus. Dėkoju, ponė Vana, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartelį noriu atsiprašyti mūsų šešėlis pranešėjas. Šiam pranešėjui negalėjo atvykti, bet norėjo jums išsakyti savo mintis. Jis e, labai sveikina šią iniciatyvą. Šią iniciatyvą iš tiesų būtina Europos parlamentui paliesti ir nagrinėti šitą temą ne, ne vien dėl to, kad Interreg veikia jau 25 metus, e, taryba patvirtino savo išvadas, bet to Europos teritorijos bendradarbiavimas yra vienas iš instrumentų turinčių didžiausią pridėtinę vertę. Ir tarp regioninis bendradarbiavimas, tarptautinis bendradarbiavimas turi tęstis ir kuo ilgiau jisai tęsiasi, tuo paprasčiau turėtų būti tą daryti. Todėl mums reikia didinti pastangas. Todėl taip pat svarbu skirti pakankamai lėšų Europos teritoriniam bendradarbiavimui, nors dabar pagal daugiametę finansinę programą tai nėra numatyta. Tų lėšų turi būti daugiau. Teritorinis bendradarbiavimas susiduria su didžiuliais iššūkiais, planuojant ir įgyvendinant programas. Ir ne vien tik tai įgyvendinant pagrindinės programas. Bet reikėtų taip pat skirtingai apibriežti, kaip bus vertinami rezultatai tarptautinis bendradarbiavimas tampa dar aktualesnis sprendžiant pabėgėlių krizę. Ir ponas Bronis Ropė labai laukia tolesnio darbo, Jis turi didžiulę patirtį su ETB. Jis 20 metų buvo meras ir mano, kad e, trys pagrindinės temos yra svarbiausios. Jis kalbės apie ETB praktinę naudą pasienio regionams. Antra tema yra, prie kurios jis norėtų padirbėti, tai yra ETB išskirtinės savybės kuo jos skiriasi nuo pagrindinių sanglaudos programų. O trečiasis dalykas, kam jis nori skirti dėmesį, tai yra kokį poveikį tokios programos daro tų teritorijų žmonių gyvenimo kokybei ir taip pat aplinkai. Dėkui. Thank you very much, uh, Madame Adina. Ačiū, ponė Ardinolfi. Ačiū pirmininkė. Teritorinis bendradarbiavimas yra vienas iš struktūrinių ir investicinių fondų tikslų. Ir kas svarbiausia, ypač šiuo metu, tai yra, kad valstybės bendradarbiautų, dalintųsi patirtimi ir renktų bendras programas. Todėl labai svarbu skatinti tarptautinį bendradarbiavimą. Reikia taip pat e, pasistengti, kad e, sanglauda čia būtų praktiškai įgyvendinama. Yra kai kur tokių programų, tokių problemų, kurių pačios jas patiriančios e, vietovės negali išspręsti. Todėl labai naudinga yra dalintis patirtimi ir teritorinio bei tarptautinio bendradarbiavimo nauda e, ir yra būtent tai. Ir tas bendradarbiavimas turėtų būti ne abstraktus, bet jis turėtų atliepti konkrečių regionų poreikiams. Taigi reikėtų taikyti požiūrį iš apačios į viršų. Ir ar jūsų darbas, ponė pirmininkė, kaip e, šio pranešimo autorės ir taip pat bendradarbiavimas su šešėliais pranešėjais, esu tikra, kad e, atneš apčiopiamų vaisių. Aš esu šio komiteto pakaitinė narė ir nelabai daug kartų pasisakiau, bet esu tikra, kad tai bus man puikia proga geriau susipažinti su kolegomis ir pradėti bendradarbiavimą. Dėkui. Ponas Van Nistelroj. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau papildyti pono Hetman. Jūs sakėte per savo pristatymą, kad norite e, kalbėti apie ateities perspektyvas, norite įvertinti geriausią praktiką ir novatoriškiausias priemonės. Uh, Aš džiugiuosi, kad jūs taip darote, nes mus nuvylė šeštoji ataskaita. Teritorinė sanklauda ir bendradarbiavimas toje ataskaitoje nesusilaukė pakankamai dėmesio, todėl labai gerai, kad čia parlamente vėl keliame tą klausimą, žvelgime į ateitį, vertiname skirtingus, skirtingos praktikos pavyzdžius. Jeigu pažvelgtumėm į 2014 metų pradžią ir laikotarpio nuo 14 iki 20 metų pradžią, tai pamatytumėm, kad e, pirmieji dviejai metai buvo labai sudėtingi. Aš nenoriu pasakyti, kad buvo prarasti tie metai, bet mes tik bandėm išsiaiškinti, kokie tie reglamentai, mes kalbėjome partnerystę, sutartis, bendradarbiavimo programas, bandėme viską iš karto įgyvendinti. E, Jeigu norime kažką naujo išmokti kitam etapui po 2020 metų, tai nebegalime švaistyti laiko. Pažvelkime į laiką, kurio prireikia naujiems reglamentams. Jeigu norime tai padaryti laiku ir norime, kad iki vidurio laikotarpio būtų padaryta tai, kas reikalinga, tos pasiūlymas jau turi būti parengtas. Man atrodo, kad puiku, kad parlamentas šią temą kelia. Parlamentas savo poziciją išreiškė E, Tomas Deutsch pranešime mes pasakėme, ką galvom apie bendradarbiavimą. Jis yra esminis. Jūs pati irgi buvot praeitą savaitę Luksemburgė. Teritoriniai klausimai. E, aš nekalbu apie kitas valstybės narės. Pažvelkime tai, kas dedasi regionų komitete pastaruoju metu įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo pasienio regiono atstovai ir Europos tarybos atstovai. Ir pamatėme, kad iškilo rizika. Šengenui daromas spaudimas. Matome, kad kai kurių vyriausybių vadovai bando uh, prabilti apie mini Šengeno sukūrimą. Per paskutinį posėdį buvo išsakyta uh, mintis - teritorinis bendradarbiavimas. E, gyvuoja ant panaikintų sienų. Jeigu jas atkursime, teritorinis bendravimas dirbs. Jeigu sunkvežimiai prie sienos turės laukti eilėse, tai e, problemų iškils nepaprastai daug. Pagalvokim, kokia yra padėtis Europoje, prisiminkim, kad teritorinė politika yra esmė. Manau, kad jūs čia duodat labai gerą signalą. Ir aš pats laukiu tos diskusijos. Kad ir kas bebūtų kitose politikos rytise, teritorinė dimensija ir bendradarbiavimas per sienas turi būti akcentuojami kaip reikšmingi. Taigi, aš labai laukiu parengto tekstačių. Thank you. Thank you very much. Uh... Labai ačiū. Pone Breso, žodis jums. Grazie, prezidente. Uh, eh, I... Ačiū pirmininkė. Ir man labai įdomu pamatyti, kaip jūs spręsite inovacijų klausimus šioje srityje. Kaip jūs sakėte, Praėjus 25 metams visų šių priemonių įgyvendinimas verčia mus susimastyti. Aš pati visą laiką pasienyje gyvenau, taigi be bejonės remiu teritorinį ir sanglaudo politiką ir bendradarbiavimą per sienas. Bet kaip jūs žinote, teritorinė sanglauda buvo padalinta visa eilė skirtingų priemonių. Vienoje jų konkrečiai yra orientuojamasi į teritorijas palei sieną, kitoje žiūrima į, į vienokius regionus, kitose apie kitokius, pažiūrėjau, ultraperiferinius. Taip pat galvojame apie a, tam tikrus tolimus tinklus, kuriuose nėra atsižvelgiama į atstumus tarp vieno regiono ir kito regiono bendradarbiaujant. Taigi reikėtų pagalvoti, ko pasiekėme šiomis priemonėmis gerindami sanglaudą, ypač pasienio regionuose. Turime iš to nuspręsti, kaip toliau elgtis. Šengenas e, yra susitarimas, kuris dabar yra kvestionuojamas dėl susidariusios padėties. Buvo pradėta labai daug mikroprojektų, neretai e, pagristų metodiką, įvertinant vietos specifiką. Man atrodo, kad tuos projektus reikia ir toliau tęsti. Reikia skurti tokią priemonę, kuri kurtų politiką, o ne metodus. O svarbiausia, man atrodo, bus įdomu išsiaiškinti, kiek grupių, bendradarbiavimo grupių gimė per įgyvendintas tas e, programas, tas, e, tuos projektus. Jeigu tos priemonės ir toliau išlieka naudingos, jeigu e, kalbame apie makro regioninę strategiją, Jeigu išlaikome tokį patį darbo metodą kaip iki šiol, tai gal reikėtų pagalvoti, kaip bendradarbiavimą perkelti dar stambesnius projektus. Reikėtų pagalvoti apie tai, kad e, Labai daug bendradarbiavimo pasienio regionuose vyko, bet ne visur jie vyko, kai kuriuose vietose taip, kai kuriuose vietose ne, kai kur tie projektai padėjo išplėtoti miestų, universitetų bendradarbiavimą, Buvo sukur pastatytos, pavyzdžiui, net bendros ligoninės ar bendri mokslinių tyrimų centrai. Tačiau kurgi tai įvyko? O paskui reikės pagalvoti apie kitas rytis, kuriuose e, buvo finansuojama labai daug mažų projektėlių, bet e, ilgalaikio bendradarbiavimo nebuvo sukurta. regionų plėtros fondas, sanglaudos fondas ir Europos socialinis fondas, visi čia buvo panaudoti. Jeigu tos priemonės yra naudojamos kartu, ar galime išvelgti tendenciją, e, kad tokie fondai yra suvienijami teritoriniai sanglaudai gerinti, ar greičiau projektai yra taikomi tik vienoje kokioje zonoje. Man tik Pačiai kyla klausimų, kaip galėtumėm pasimokyti iš e, resursų panaudojimo praeitie. Dar vienas pastebėjimas. Fondai yra naudojami įvairiems tikslams finansuoti, tinklams finansuoti tarp skirtingų e, regionų, tarp skirtingų zonų. Ką jie atnešė praktiškai? Ar tos priemonės yra naudojamos partneriams rasti, bendriems projektams sukurti, ar jos atneša kokios kitos naudos. Aš norėčiau sužinoti, ar neįmanoma būtų pagalvoti apie ateitį, pasitelkiant pasiektų rezultatų analizę. Neužtenka čia kažkokiu tai uh, raminančių žodžių. Jeigu sakome, kad bendradarbiavimas palei sienas yra labai silpnas, trapus, e, man iškyla nemažai abejonių. Aš pradedu abejoti dėl tų fondų naudingumo. Ar nieko negalėjome iš to pasimokyti? Kartais Reikia klausimus. Reikia klausti, kas iš tiesų padaryta. Suteikta labai daug lėšų tokiems bendradarbiavimo projektams ir panašiai. Kartais jie net neša jokių rezultatų ir atsiranda uh, nacionalistinių tendencijų. Man šiek tiek neramu dėl to, kas vyksta. Taip, tos priemonės anksčiau būdavo naudingos, jos ir dabar išlieka naudingos, tačiau paklauskim patys savęs, ar iš tiesų jos yra naudingos, gal jas reikėtų persvarsyti. Palčiak. Dėkui, ponas Paučiak. Ačiū ponė pirmininkė. Noriu atsiprašyti, kad pavėlavau. Tuo pat metu turėjau dalyvauti ir Žemės ūkio komiteto posėdėje, tad pranešimo pristatymo negirdėjau, bet visus e, dokumentus skaičiau. E, noriu pritarti kolegai, kuris kalbėjo apie administravimą, jo supaprastinimą ir e, keitimas į geriausią praktiką teritorinėme bendradarbiavime Europoje. Aš noriu paklausti, ar yra kažkokių pamatuojamų e, tikslų, e, kurie būtų atsiradę po e, specialaus reglamentavimo atsiradimo. E, teritorinis bendarbiavimas pirmą kartą Europoje dabar remiasi e, E, specialiu reglamentu ir paaiškinamajame rašte aiškinama, kaip svarbu yra mažinti administracinę naštą. Aš klausiausi to, ką pasakė ponė Bresau. Ir e, apie tai, kad e, reikia geriau pranešime apibriežti teritorinio bendradarbiavimo tikslus ir terminus. Pe scurt, doar aș sublinia faptul că această... Ponas Buda. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad Europos e, teritorinis bendradarbiavimas, e, kai apie jį kalbame, tai turime pasakyti, kad apie ES apskritai neįmanoma kalbėti, neminint teritorinio bendradarbiavimo. Dabar grįžtant prie to, ką pasakė ponas Van Nyselrojus. Turime galvoti apie ateitį. Kur link norime pasukti ir ko pasiekti. Tam reikia išanalizuoti dabartinę padėtį, pažiūrėti, kas veikia teritorinėme bendarbiavime, kas ne. Čia ką tik buvo pasakyta, kad visi tikslai turėtų būti gerai pamatuojami. Deja, daug žmonių kituose komitetuose, žemės ūkio ir kituose ragina siekti supaprastimo, norint pasinaudoti Europos fondų lėšomis. Šį rytą teko man susitikti e, savo gimtame mieste su gydytojais ir mokslininkais ir visi jie man vienu balsu sakė, kaip sunku e, pasinaudoti europiniais fondais. Jie Pasirodo, dalyvauja bendrose programuose su JAV ir su Kinė, bet ne vienoje, kuri būtų europinė programa. Kodėl sunku jiems pasinaudoti tais fondais, kodėl yra tokie dideli formalumai. Aš manau, reikia spręsti tas problemas, siekiant mūsų tikslų ir vieningos Europos. Pirminkė, e, norėčiau paklausti, ar Europos komisijos atstovai norėtų pakomentuoti pirmą pasikeitimą nuomonėmis. Dėkui, pirminkė, visų pirma, apie tai, kokias medžiagas galima tikėtis ateityje. 2016-aisiais parlamento nariai turėtų gauti 13 metų programavimo laikotarpio įvertinimo dokumentą. Tad ten yra ko pasimokyti, yra medžiagos pamastymams ateityje. Toliau e, artėjančiomis savaitėmis komisija turėtų e, paskelbti vadinamąją 16 straipsnio ataskaitą, kuri turėtų apžvelgti 14-20 metų Interreg programų programavimo padėtį. Trečia, e, kaip pirmininkė paminėjo, pasigendame E, duomenų apie tarp valstybinius, tarp regioninius e, bendradarbiavimo e, projektus. Ir dabar draugė su Euro, mm, Eurostat mes kaip tik bandome apžvelgti egzistuojančio Interreg bendradarbiavimo projektus intensyvumą. Ir tai padės mums ateityje nuspręsti, ar tos programos buvo naudingos, veiksmingos ar ne. Ir ar tos lėšos yra tinkamai leidžiamas, e, pažiūrint į atskirus konkrečius pasienio regionus. Na ir dar vienas e, e, komisijos narės Kretsų iniciatyva komisija e, rugsėjo 21 dieną inicijavo tarp valstybinio bendarbiavimo apžvalgą, norėdama išsiaiškinti, kokių iškyla sunkumų ir kokių yra kliūčių. Na ir e, šią prasme mes atsižvelgėme taip pat ir Europos parlamento 2011 metų e, pranešimą, kuris e, kviečia tinkamiau įvertinti e, kiekvieno programavimo, kiekvienos programavimo srities poreikius kai kalbama apie bendradarbiavimą per sieną. Čia esame numatę atlikti studiją, kuri galėtų, e, žvelgiant į atintį, e, užsiimti tinkamas informacijos surinkimu. Dėkui. Dėkoju, ačiū visiems kolegoms, ačiū už pastabas, už labai įdomius e, pasiūlymus. Dėkoju Europos komisijai už pastabas. Te galiu pasakyti, kad e, atrodo, kad pranešimas darosi labai įdomiu dėl mūsų dabartinės situacijos. Taip pat ir dėl to, kad e, visas valstybės visas ES institucijos teritoriniai sanglaudai ir bendradarbiavimui skiria vis daugiau ir daugiau dėmesio. Dėkoju, pabandysiu atsižvelgti jūsų rekomendacijas ir pasiūlymus. Na ir e, tikiuosi, kad mūsų pirmasis sutikimas su šešėliniais pranešėjais bus tikrai įdomus, pirmininkė. Vėl įsijungia mikrofoną. Mhm. Dabar eikime prie dar vieno labai įdomaus pranešimo, teminio tikslo MVI konkurencingumo didinimas įgyvenimas pagal bendrųjų nuostatų reglamento 9 straipsnio 3 dalį. Pranešėja, e, ponia Damato, kai kurie iš šešėlinių pranešėjų šiandien dalyvauja, kiti ne, bet turime čia ir inovacijų praiškų kai nedalyvauja šešelniai pranešėjai. Šiandien e, turėtų e, įvykti pirmasis pasikeitimas nuomonėmis, taigi einame kalb, ein, eina kalbę apie e, MVI konkurencingumo didinimą. Taigi, mm, suteiksiu žodį poniai Damato pirmoms pastaboms. Ačiū, pirmininkė. Mėly kolegos, kaip e, žinote, e, kad e, šis pranešimas mūsų komitete per 14-20 metų laikotarpį yra pirmasis skirtas įgyvendinimui tai e, remiasi suvokimu, kad labai svarbu jau pradinėje stadijoje tinkamai stebėti, kaip programos yra įgyvendinamos, ar jos e, atspindi pagrindinius principus, taisyklės ir partnerystės susitarimus. Ir ar iš tikrųjų vyksta tai, ko Europos parlamentas reikalavo per dėrybas. Ir ar visos suinteresuotosios šalis yra tinkamai įtraukiamas į procesą, per šią parengiamąją stadiją. E, reikalas tas, kad vėliau, jeigu bus aptikta neigiamų rezultatų, ištaisyti padėtį būtų pakankamai sunku. Taigi, e, Čia mes norime apžvelgti teminį tikslą, kuris yra skirtas MVI konkurencingumo didinimui. Mes žinome, kad 90 procentų bendrovių ES yra MVI. Na ir visiškai aišku, kad ekonomikos augimas ES, ypač teritorijose, kurios yra labiau atsilikę, didelė dalim priklausys nuo MVI. E, mes žinome taip pat, kad komisija atidžiai stebi, kaip yra įgyvendinamas e, numatytas programos, bet teminis tikslas nenumato sisteminio specializuotų strategijų panaudojimo. Būtų įdomu sužin, sužinoti, kaip tai įgyv, e, įtakoja programavimą kalbant apie projektus skirtus MVI. Išmanaus augimo strategija, kaip žinoma, apima keletą sektorių, tame tarpe ir tradicinius sektorius. Žinome, kad bendrasis mokslo tyrimų centras Sevilijoje šiuo metu rengia teminės platformas, bet e, turime e, patikrinti, kiek į programavimą yra įtraukiami e, E, novatoriški inžineriniai instrumentai. Praeitįje e, tai nebuvo pakankamai daroma ir šios laidos nereikėtų kartoti ateityje. Mes taip pat raginame siekti supaprastinimo. Tai yra vienas e, svarbiausių naujo programavimo laikotarpio instrumentų. Reikia pagerinti prieigą prie finansavimo, ypatingai MVI tiek ir programų rengimo, tiek įgyvenimo laikotarpiu. Tad raginame kurti naujas priemonės, kurios būtų paprastos. E, kita problema, kurią reikėtų aptarti, yra vėluojantys mokėjimai kiekvieną mėnesį. Daugybė MVI bankrutuoja Europoje dėl to, kad e, su jomis tinkamai neatsiskaitoma. ES egzistuoja specifinė direktyva, kuri reglamentuoja šią sritį, bet ją reikia tinkamai taikyti, nes iš to kyla tam tikros kliūtis MVI veikloje ir bendrosios rinkos funkcionavime. E, greta to turime siekti, kad e, e, skirtas finansavimas greitai ir tiesiai pasiektų e, tas bendrovės, kurioms jis yra numatytas. Vietos valdžios administraciniai gebėjimai čia vaidina ypatingą vaidmenį, reikia taip pat žvelgti ir visų regionų ir teritorijų E, gebėjimus ir pajėgumus ir e, požiūriai čia turi būti įvairialypiai. Turime drauge su šešėliniais pranešėjais galvoti apie aplinkos, socialinius, ekonominius aspektus. Na, o kalbėdama apie žalėją ekonomiką, aš visų pirma galvoju apie išteklių tinkamą panaudojimą. Tai taip pat gali prisidėti prie MVI konkurencingumo. 40 e, procentų išlaidų gamyboje yra susijęs su žaliavomis, 20 procentų su darbo jėga. Tad reikia galvoti apie tai, reikia galvoti apie paskirstimo e, grandinę. Ir visa tai, aišku, reikalauja vietos investicijų, kurios apriektų visas teritorijas ir uh, atsižvelgtų ir į tradicinės žinias, ir vietos know-how. Reikia neužmiršti mikro bendrovių, kuriuose dirba mažiau kaip dešimt darbuotojų. Jos sudaro nemažai MVI ir taip pat susiduria su didelėmis problemomis siekdamos kreditavimo. Um Vadinasi, svarbiausia yra užtikrinti, kad egzistuojanti direktyva būtų tinkamai gyvendinama, kad e, MVI iš tikrųjų galėtų prisidėti prie tvarios plėtros. Tai ypač svarbu įgyvendant sanglaudos politiką. Nekantriai lauksiu šešėlinių pranešėjų indėlio. Renkiant šį pranešimą esame numatę posėdžių grafiką, ir pasiruošę svarstyti įvairiausius klausimus susijusius su šia tema. Dėkui. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, esantiems čia salėje. Galbūt pradėkime nuo ponios Tomašič. Hvala lijepa. Gospođo predsjednice, poštovani. Labai ačiū. Ne pirmininkė, gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Damato, parengus puikų pranešimą. Ir noriu pasakyti, kad naujuoju programavimo laikotarpiu nuo 2014 iki 2020 iš 970 milijonų eurų iš Europos regioninės plėtros fondo bus skirta lėšų horizontaliai paramai verslininkams įvairiose verslas rytise, vykdantiems įvairią veiklą ir taip pat bus skirta lėšų remti inovatyvius verslus per garantijas, per e, paskolas, per rizikos kapitalo fondus. MVI sudaro labai daug galimybių įsidarbinti žmonėms, tokiu būdu mažindamos nedarbo lygį. Ir taip padeda spręsti ir demografinius iššūkius. MVI sektoriaus stiprinimas galėtų sustiprinti taip pat ir konkurencingumą ir našumą ir galėtų padidinti pajamų vienam gyventojui lygį. Todėl MVI sektorius turėtų būti e, sveikas, jis turėtų galėti išnaudoti visą technologinio progreso potencialą. 2014 metais e, pasirodė, kad trūko finansavimo ir dėl to, tai reiškia, kad daug MVI negali, neturi prieigos prie finansavimo ar iš bankų, ar iš kapitalo rinkų. Bankai nenori rizikuoti. O tai reiškia, kad 79 procentai MVI naudoja savo pačių lėšas ir mažina atlyginimus, jie tam panaudoja savo gaunamas lėšas. Bet to rizikos kapitalo panaudojimas apskritai beveik neegzistuoja. Taip pat verslo angelų tinklas yra pakankamai silpnas ir nepakankamai išplėtotas. Mažų ir vidutinių įmonių e, verslininkai laukia e, paramos Daugelis MVI negali sauliaisti konsultacinių paslaugų, ko jiems dažnai reikia. Bet e, ir taip pat e, paramos verslininkams institucijos kartais neturi pajėgumų teikti aukštos kokybės paslaugas. Ir taip pat e, jų požiūris į tai, kaip reikėtų spręsti MVI problemas, ne visada yra pats moderniškiausias. Dažnai MVI reikia labai konkrečių paslaugų. Todėl mes turėtume bandyti sukurti tokią aplinką, kur įmonės gali stiprėti ir aukti. Ir reikėtų puoselėti tokią verslo aplinką, kurioje e, administracinė našta yra mažesnė, o būtų sudaromos kaip tik galimybės skaitmeninėje rinkoje. Taip pat prieiga prie finansavimo turėtų būti paprastesnė startuoliams taikomos procedūros turėtų būti paprastesnės. 19 valstybių narių įmonę galima įsteigti per 3 dienas, o kitose valstybėse e, procedūra trunka nuo 1 iki 5 dienų. Mums taip pat reikėtų stengtis sumažinti kliūtis perkelti verslą, nes kiekvienais metais 450 tūkstančių e, verslų yra perkeliama. Toliau ponas Užtrevičius. Dėkoju. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, Alde frakcijos vardu norėčiau padėtoti EFDD kolegijai, poniai Damato, už tai, kad pasiūlė pasigilinti į šį įgyvendinimo, šią įgyvendinimo ataskaitą regi komitete. Iš tiesų, Europos sąglaudos politika turėtų būti skirta tam, kaip padaryti e, didžiausią poveikį užimtumo lygių ir, man atrodo, niekas nebejoja tuo, kad Europai reikia daugiau ekonominio augimo ir naujų darbo vietų. Ir MVI prie to gali prie to labai stipriai prisidėti. Ir aš manau, kad ši ataskaita yra puikia proga įvertinti dabartinę situaciją, kaip mums sekasi įgyvendinti reformuotą sanglaudos politiką Taip pat galime padvigubinti e, lėšas skiriamas MVI iki 140 milijardų eurų naujuoju programavimo laikotarpiu. Mes visą laiką sakėme, kad reikia remti sėkmingą, ver, sėkmingus verslo modelius Europoje ir kurti palankės sąlygas MVI. Investicijų didinimas, bendrų taisyklių ir priemonių paprastinimas, taip pat įvairių programų sinergijų kūrimas ir finansavimo šaltinių MVI diversifikavimas. Visos šitos priemonės yra taikomos pagal reformuotą ES sanglaudos politiką ir stengiamasi tomis priemonėmis pasiekti tikslus, kurie buvo nustatyti laikotarpiu 2007 e, iki 2013. Daugiau negu 95 MVI buvo sukurtos, daugiau negu 300 tūkstančių darbo vietų buvo sukurta. Todėl mes turėtume dabar padaryti išvadas, kaip sekėsi įgyvendinti tuos tikslus ir kur dar reikia patobulėti, tam, kad MVI galėtų pilnai pasinaudoti struktūrinių fondų teikiamomis galimybėmis. Ir kad taip pat turėtume stengtis uh, E, parengti rekomendacijas, kaip spręsti e, dar likusias kliūtis. Taip pat noriu paraginti jūs, kolegas, rengiant pranešimą įtraukti daugiau suinteresuotų pusių iš valstybių narių. Būtent reikėtų įtraukti tuos, kurie yra uh, galutinių naudos gavėjų atstovai, kurie turi realią patirtį. Ir mums labai svarbu suprasti, kokia ta jų patirtis, nes mūsų uh, būsimoji sanglaudos politika turėtų būti paremta faktais ir realiais skaičiais. Kolegos, mūsų šiandienos diskusijos bus labai naudingos, rengiant išsamesnius pasiūlymus galutiniam pranešimo projektui. Dėkui. Ačiū, ponė Vana. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš noriu vėlgi atsiprašyti už kolegą, kuris šiandieną negalėjo atvykti, bet nori pasidalinti jumis, e, su jumis savo nuomonę. Ponas Kolač labai džiaugiasi ponios Damato iniciatyva. Mūsų e, nuomonė sutampa dėl to, kad mažos ir vidutinės įmonės yra labai svarbios, kuriant sveiką valstybių narių ekonomiką, sveiką jų ūkį kalbant apie pranešimą, reikėtų tikrai pabrėžti, kad svarbu sukurti tas sinergijas tarp fondų, kurie yra prieinami MVI. Tos sinergijos turėtų padėti visoms MVI padėti išnaudoti turimą potencialą mokslių tyrimų ir plėtros srityje ir stiprinti MVI tiek Europos rinkoje, tiek viso pasaulio rinkoje. Mes taip pat tikimės, kad ponė Damato mielai pasidalins informaciją, kurią gaus iš komisijos apie tai, kaip, kokios dabar yra tos energijos, kuriamis gali pasinaudoti MVI. Mes visada manėme, kad MVI reikia stiprinti, nes jos yra vietos plėtros ir vystimosi variklis. Ir nekantriai laukiu būsimo pranešimo, tolesnės eigos ir bendradarbiavimo su pranešėja. Ačiū, ponas Van Nistelroj, o ponė, po to ponė Breslina. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau štai ką pasakyti pranešėjai ir šešėliams pranešėjams. Aš sutinku su jumis e, dėl to, ką jūs sakėte pristatydama pranešimą. Kalbame apie konkurencingumą ir čia turime galvoje kelias iniciatyvas, e, taip pat iniciatyvų finansavimą ir jų tikslus. O dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti, tai yra tai, kad reikia įsigilinti į sanglaudos politiką ir ją reikia vertinti kaip ilgos grandinės vieną iš elementų. Reikia ieškoti platesnių sinergijų. Nes nepamirškime, kad rinkoje yra daug ir kitų e, instrumentų, daug kitų priemonių. Yra numatytas 75 milijonai eurų per kitas priemonės e, per atinačius trejus metus. MTB taip pat svarbus instrumentas. Taigi reikia užtikrinti tos ryšius tarp skirtingų fondų, skirtingų finansavimo šaltinių. Ir šitą elementą reikėtų pabrėžti pranešime. Be to, reikia žvelgti plačiau, reikia pakalbėti apie e, tarptautinį lygį, interneto vaidmenį, pavyzdžiui, apie tuos, kurie savo veiklą vykdo ne miestuose, tą veiklą vykdyti ne miestuose be abejo yra galima, bet ryšius su kitais palaikyti irgi yra labai svarbu. Prisiminkime, ką komisijos narė Ankovskas sakė apie startuolius ir tas įmonės, kurios sėkmingai pradėjo veiklą, bet tokioms, tokiems startuoliams būtina plėstis ir aukti ir tam uh, reikia bendradarbiavimo. Čia galėtume prisiminti tai mūsų diskusijas ankst, pagal ankstesnį darbo atvarkės punktą. Buvo paminėta 16 straipsnis yra tas kitų teikimas. Tai yra teminė, e, trečioji teminė sritis. Bet jeigu mes čia rengiame įgyvendinimo ataskaitą, tai reikia paminėti konkrečius skaičius nes jie parodo, ar pasiteisina viena ar kita politikos sritis ar ne. Tai į pranešimą būtų galima įtraukti daugiau skaičių. Ir dar vieną dalyką norėčiau pridurti. Aš dalyvavau viename renginyje su Paul Rubik ir kitais kolegomis. Ten buvo atstovų ir iš ITRE komiteto, ir mes diskutavome ten, kas laukia MVI. Yra MVI hartija, yra taip pat rizikos kapitalas, e, paramos startuoliams, priemonės. Ir man įdomu, kur visame tame yra sanglauda. Nes juk ji yra labai plati, bet tarptų visų ekspertų, kurie dalyvavo mano minėtame renginyje, niekas nepaminėjo sanklaudos politikos tikslų. Taigi ir šiame pranešime reikėtų įtraukti pastraipą, kur būtų aprašyta, kaip, e, kaip tarpusavį siejasi įvairūs regioniniai e, instrumentai. Taigi būtina gilintis į tai, kokios paslaugos yra dabar teikiamos ir kur jas reikėtų tobulinti. Ir beje, pabaigai labai džiaugiuosi, kad jūs paminėjote bendro tyrimų, mokslo tyrimų centro Sevilijoje darbą. Mes ten vyksime savaitės pabaigoje su specialia delegacija Mes čia kalbame apie verslumą. Bet verslumas yra labai glaužiai susijęs su inovacijomis. Buvo paminėtos informacinės komunikacijos technologijos. Taigi inovacijos visur yra minimos. Ir būtų įdomu pažiūrėti, kokių reikia priemonių, kad jomis būtų galima pilnai pasinaudoti. Dėkui. Dėkui, ponė Bresau. Dėkui. Deja, mūsų šešėlinis pranešėjas įstrigo kamščiuose Briuselėje ir negalėjo atvykti. Taigi aš išsakysiu keletą pastabų. Pranešimas labai įdomus. Noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad skirtai pasiūlė pasigilinti į šią temą. Na, ši politikos rytis yra tradicinė, galima sakyti, turiu galvoje paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mano galva, tai yra pirmas kartas, kai mes kalbame apie e, tos rezultatus ir apie tai kalbame e, praėjus tokiam laikui, kur MVI buvo labai sunku, kalbame apie tai, kokios priemonės buvo joms skirtos. Taigi iš tiesų būtų labai įdomu pasižiūrėti, ar pastangos ir pagalba MVI po krizinių laikotarpių iš tiesų buvo naudingos ir atnešė realių rezultatų. Be to nepamirškime ir inovacijų. Ką būtų galima čia nuveikti? Toliau įgyvendinant mokslinius tyrimus. Mokslinių tyrimų ir, inovac... ir plėtros įmonės labai dažnai yra labai nedidukės ir reikėtų joms skirti papildomo dėmesio. Čia turiu omenyje klasterius, mokslinių tyrimų projektus, kuriuose dalyvauja kelios šalis - MVI, universitetai, mokslinių tyrimų centrai ir panašiai. Tai toks mano pirmas pasiūlymas, apie ką galėtume pasvarstyti. Antra, kas yra irgi labai svarbu MVI, tai yra žinių perdavimas. Kiek programų yra gyventinama, kokia yra jų struktūra, apskritai, ar yra e, naudingų programų. Na ir trečia, ką minėjo jau ir kiti kolegos, dabar vienas iš dalykų, kas yra labai sunku MVI, tai gauti finansavimą. Mažoms ir vidutinėms įmonėms labai nelengva gauti e, lėšų, kurių jums reikia yra numatomos e, mažesnės už nulį e, palūkanų normos, bet, bet e, MVI sektoriui tokios normos netaikomos. Taip pat siūloma naujoviškas finansavimo būdas, pavyzdžiui, rotacinis finansavimas ir tokie nauji būdai galėtų būti tinkami MVI galima pažiūrėti, kaip padėti MVI, kaip joms padėti išgyventi krizę. Bet e, finansinės priemonės turėtų būti nebrangios, kad galėtų jomis pasinaudoti MVI. Ir čia norėčiau paprašyti komisijos. Galbūt mūsų pranešėja galėtų parengti e, tam tikrą sistemą ar apžvalgą, kurioje matytųsi, kaip programavimo e, institucijos e, dirbo, kokias priemonės taikė, norėdamos padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms krizės metu, nes tikrai būtų įdomu tokią apžvalgą padaryti ir po to ją pasigilinti. Būtų ne vien tik įdomu, bet ir padėtų, tai padėtų mums suprasti, e, ar sanglaudos politika padeda MVI išsikapsyti iš krizės. Na ir prieš baigiant, gal šešėlinė, gal, galbūt šešėlinė pranešėja ir atvyks, šešėlinis pranešėjas atvyks, bet kol kas jo nebuvo, tai aš perdaviau jo žodžius. Labai ačiū bet dabar mes jau turim, kaip reikiant, norėjusi pasakyti. Noriu paklausti Europos komisijos, ar jūs norėtumėt pasisakyti? Prašom. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Labai ačiū už tai, kad e, pakomentavote trečiąjį teminį tikslą, kuriame kalbame apie MVI konkurencingumą Kai pradėjom dėrybę su valstybėmis narėmis, kai pradedam dėrybę su valstybėmis narėmis, kiekvieną kartą parodom šį gidą, vadovą, kuris rodo, kaip pagerinti investicijų mažas ir vidutinės įmonės kokybę. Ir galų gale viskomet viskas susiveda į tai, kas yra prašta reglamente. Ir reglamente yra kalba apie startuolius, apie inkubatorius, apie galimybės sustiprinti kylančias mažas ir vidutinės įmonės ir apie inovacijų skatinimą. E, tai, kad trečia e, dalis e, nebuvo patraukta į specializaciją, rodo, kad nebuvo gerai. E, Pirmoji daly e, buvo nustatyta ex ante sąlygos. Trečiai daliai ex ante sąlygų smart specialization nebuvo nustatytos. Tada valstybės narės buvo raginamos tokiu būdu įvesti į trečią tematinį tikslą daugiau lėšų, investuoti daugiau lėšų. Bendrai e, trečias sisteminis tikslas buvo orientuotas į mažas ir vidutinės įmonės, į mažų įmonių E, įstatymą, galiu Jums priminti, kad jame e, buvo kalbama apie įmonių steigimą, apie SBA stebėjimą. Nebuvo kalbama apie tai, kas čia vadinama mokėjimo atidėjimu. Kai kalbame apie ex ante sąlygas, matome, kad valstybės narės buvo raginamos rimtai tai vertinti. Taigi, uh, ex ante sąlygomis, e, sąlygose trečiai teminiai daliai vėlavimo nebuvo numatyta. Per darybą su kai kuriomis valstybėmis narėmis pastebėjome, kad jaučiamas didesnis spaudimas duoti pinigų e, verslininkams pagal pirmą teminį tikslą ir tokiu būdu valstybės narės regionai yra skatinami kilti pagal vertės grandinę. Kai kuriuose valstybėse pastebėjome, kad e, buvo linkstama palikti tokią padėtį, kokia yra, ir neinvestuoti į trečiąjį tikslą. Ta mes e, statistikoje akivaizdžiai pastebėjome, labiau išsivystę regionai e, daugiau investuodavo arba visus pinigus investuodavo į pirmą teminį tikslą, o ne į trečią. Vis tik tai Tai atnešė savo padarinių, paaiškėjo, kad yra intervencinės kategorijos ir dominuojanti kate, intervencinė kategorija buvo bendrosios investicijos. Tai reiškia investicijos į viską. Pagal e, trečią teminį tikslą verslininkai turi visišką laisvę ir e, gali e, panaudoti skiriamas investicijas viskam ir Pagal trečiąjį teminį tikslą matome, kad beveik viskas gali būti naudojama paskirtingas priemonės ir pozityvi pusė yra ta, kad tokiu būdu valstybės narės yra raginamos naudotis finansinėmis priemonėmis. 10 milijardų eurų pagal trečią teminį tikslą bus skirta finansinėms priemonėms. Taigi, kai bus vykdomas bendrosios investicijos, jas parems finansinės priemonės, paskolos, subsidijos ir panašiai. Tai yra labai palanku. Kalbant apie sinergijas, norėčiau paminėti priemonę skirtą mažoms ir vidutinėms įmonėms greta Horizonto 2020. E, kalbame apie vadinamąjį e, tobulumo ženklą, anspaudą. Kai kalbame apie Horizontą 2020, žinome, kad ne visi projektai pagal jį gauna pinigų, nors tie projektai ir geri, bet nepakankamai geri pagal Horizonto 2020 kriterijus. Todėl kai kurias valstybės narės mes raginome uh, naudoti šios projektus veiklos programuose, jeigu jos atitinka e, išmaniosios specializacijos procesą. Mūsų komisijos nariui e, labai rūpi streamlining support, e, paramos aiškių kriterijų nustatymas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Bet kaip jūs sakėte, komisijos narys greičiausiai parems novatoriškus e, komis, e, valstybių narių ir regionų metodus, kurie stengtų, padėtų mažoms ir vidutinėms įmonėms vykdyti verslą. Nes jau dabar pasiekme, kad kuriuose regionuose ir valstybėse narėse yra ieškoma sparčiųjų procedūrų, kaip gauti pinigus, aišku, nepažeidžiant taisyklių tačiau išlieka labai didelė erdvė valstybėse narėse ir regionuose procesams suvienodinti. Ačiū. Thank you, thank you very much. Labai ačiū. Pone Damato, ar jūs norėtumėt ką nors e, pasakyti su atsakydama, galbūt išvadą padaryti? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš viską pasižymėjau. Jūs man davėte naujų minčių. Pasižymėjau jūsų klausimus ir prašymus. Noriu padėkoti komisijai. Mes e, palaikysim ryšį per kitus posėdžius. Ačiū. Labai ačiū. Dabar galime pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Tai yra. Regiono komiteto rengiama nuomonė atsakingas komitetas KONT, regi komitetas e, kontroliuoja tą komitetą, šiandien svarstome nuomonę. Referentė Ivana Maletič. Nuomonė rengiama apie 2014 metų biudžeto vykdymo patvirtinimą ES bendrasis biudžetas Europos komisija. Ar kas norėtų pristatyti, ponas Vanys Helroy? Eh, Ačiū pirmininkė. Šiandien eh, improvizuojame. Mano kolegė to nepadarė, e, todėl aš turiu tekstą, kurį dabar perskaitysiu. Anglų kalba tas tekstas, o aš perskaitysiu. Gerbiami e, parlamento nariai, Audito rūmai 2014 metų ataskaitoje pastebėjo e, mokėjimų klaidą. E, tai rodo, kad šiek tiek sumažėjo e, paskolos koeficientas 4,3 procentai. Tai rodo, kad mm, klaidų koeficientas e, mažėja, bet e, vis tik išlieka per daug aukštas, nes didesnis negu 3 procentai. Tačiau, žinant, kad ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda išgyvena e, paklaidos koeficiento didėjimą lyginant su praėjusiu metu ataskaita, auditorumai E, pažymėjo, kad 2014 metais siekia 4,7 procentų, 2013 metais 4,3 procentai. E, tai, kad yra labai daug klaidų ir daug netitikimų, ES investicijų politika iškyla grėsmė, šiuo atveju kalbama apie sanglaudos politiką, tie skaičiai labai žaloja ES biudžetą bendrai. Tas faktas yra E, akcentuojamas ir kitame Europos komisijos parengtame e, pranešime, e, kur sakoma, kad nors sanglaudos politikoje padidėjo sukčiavimo atveju, neigiama finansinė įtaka ES biudžetui padidėjo 76 procentais lyginant su 2013 metais. Nesukčiavimo atvejais padidėjo e, finansinė nauda, lyginant su 2013 metais. Rezultatai išplaukia iš to, kad Europos komisija nepakankamai kontroliavo, taip pat ir valstybės narys nepakankamai kontroliavo, be to finansai buvo valdomi prastai. Atitinkamai padidėjo daugiau klaidų ir netitikimų ir tai yra labai svarbu, pabrėžiu, Viskas yra susijęs su tuo, kad yra per daug sudėtingos procedūros, reglamentai ir taisyklės. Ir, ir vartot, fondų vartotojams iškyla labai daug sunkumų. Europos komisija apie tai jau kalbėjo anksčiau, jis tengiasi sustiprinti administracinius gebėjimus ir sukurti veiksmingą finansavimo ir valdymo sistemą. Todėl informacija, kuri gali būti vertinga kovojant su sukčiavimu ar užkertant jam kelią, nėra visiškai iki galo išnaudojama. Todėl Europos e, e, komisija ir valstybės narės turėtų daugiau keistis informaciją ir geros praktikos apžiais, kad sumažėtų paklaidos koeficientas ir e, netitikimai. Europos komisija turėtų aktyviau stengti supaprastinti turimas taisyklės ir procedūras, išlaikydama derą finansinio valdymo lygmenį ir sukurdama uh, pusiausvyrą naudingą galutiniam vartotojui. Europos komisija turi nesustabdyti mokėjimų, tai yra labai svarbu, kadangi sukčiavimo klaidos, sukčiavimo netitikimai e, neturi to sutrukdyti, nes tai sukeltų pavojų pačių projektų e, egzistavimui. Europos komisija tik turėtų taikyti griežtesnės taisyklės. Baigdamas aš norėčiau pasakyti, kad Išlaidos turėtų būti orientuosios į rezultatus ir e, viskas turėtų būti numatyta partnerystės susitarimuose su valstybėmis narėmis. Tai būtų sukurta daugiau pridėtinės vertės ES ir jos piliečiams ir fondai būt, mokesčių mokėtojų pinigai būtų geriau valdomi ir atsakingiau tvarkomi. Ta tekstą aš norėjau Jums perskaityti e, pranešėjo vardu ir dabar Jūs galite įvertinti. Thank you very much. Thank you. Thank you. Dėkoju. Turime keletą šešėlinių pranešėjų ir pirmiausia ponas Von. Dėkoju pirmininkė, jei būtų dalyvavęs ir pranešėja, būčiau padėkojęs jai už jos pasiūlymus. Džiaugiuosi, kad ir pranešėja ir Lambertas paminėjo, kad pereitais metais sanglaudų politikoje klaidų lygi šiek tiek sumažėjo taip pat, kad e, pabrėžiamas klaidų ir sukčiavimų skirtumas dažnai per nelik dažnai e, apie tai kalbama kaip apie tą patį dalyką, tuo tarpu, kai tai skirtingi atvejai. Taip pat e, pranešėja akcentuoja valstybių narių vaidmenį mažinant klaidų lygį Iš tikrųjų žinome, kad dauguma finansų yra administruojami valstybių narių. E, pasiūlyme nepaminėta, bet turėtų būti paminėta tai, kad pagal audito rūmus dauguma valstybių narių turėjo pakankamai informacijos aptikti ir ištaisyti klaidas. Taigi reikia galbūt pakeitime pabrėžti valstybių narių atsakomybę. E, pranešėja taip pat kalba apie supaprastinimą. Iš tiesų, ar e, regionų plėtros, ar biudžeto kontrolės komiteto apsilankimų metu visada girdime, kad svarbiausias dalykas siekiant sumažinti klaidų lygį yra užtikrinti supaprastinimą. Visur tą patį girdime. E, dabartinėje programoje regis šiokios tokios pažangos pasiekta turime bendrą e, reglamentavimo komplektą, bandome užtikrinti sinergiją tarp įvairių fondų, bet ateitie dar daug ką reikia nuveikti toliau supaprastinant. Taisyklės galbūt reikia bendrų taisyklių, o ne atskirų reglamentų. Jeigu žiūrėsime į klaidas, kurias aptiko auditorumai, tai apie 50 procentų jų yra susijęs su viešaisiais pirkimais. Vadinasi, čia daug ką dar galima nuveikti, e, kad valstybėms narėms, regionams, naudos gavėjams ir auditoriams e, būtų lengviau dirbti. Tada, ko gero, matysime dar didesnį klaidų lygio sumažėjimą. Dėkui. E, kita šešėlinė pranešėja esu aš pati, tad aš ir toliau tęsiu mūsų procedūrų inovacijos procesą. Žinau, e, ponė Tomašič, kad ir jūs esate šešėlinė pranešėja ir suteiksiu jums žodį tikrai. Taigi, kolegos, daugumas iš mūsų žinome, kad e, biudžeto įgyvenimo tvirtinimo procedūra yra labai svarbi biudžeto kontrolės ir mūsų komitete. Mums svarbu įvardinti, kas kur yra daugiausia pasiekta įgyvendinant sanglaudos politikos biudžetą. Visų pirma, noriu padėkoti mūsų pranešėjai, poniai Maletič, APP e frakcijos vardu, už gerą nuomonės projektą. Išanalizavus tekstą ir atsižvelgiant į regi komiteto nuomonę ir auditorumų ataskaitą už 2014 metus ir kitus dokumentus, noriu atkreipti jūsų dėmesį į pagrindinės mintis. 14 metų e, sanglaudos politika auditorumų akimis žiūrint buvo ta politikos rytis, kurioje aptikta daug klaidų. 5,7 procentai klaidų lygis, ypatingai viešųjų pirkimų valstybės e, paramos srityse ir tinkamumas finansuoti yra tos rytis, kur e, aptikta daugiausia klaidų. Čia reikėtų akcentuoti štai ką. Valstybės narės ir komisija visų pirma turėtų susitelkti į tinkamas uh, prevencinės priemonės, informacijos teikimą ir e, nacionalinių administracijų darbuotojų rengimą, įvertinant riziką. Tai padės išvengti klaidų ir e, ir užtikrinti, kad mažės e, programų įgyvenimo sustabdymo atveju būtina sustelkti ties aptiktomis rizikomis, ypatingai tokiuose srityse kaip viešieji pirkimai ir valstybės pagalba. Yra tiek valstybėms narėms ir komisijai svarbu įgyvendinti tikslinės ir savalaikės priemonės, stiprinant administracinius gebėjimus. Reikėtų susitelkti į politikos įgyvenimą ir rezultatus kadangi viešieji pirkimai yra sritis, e, kurioje aptinkama daug pažeidimų. Aš e, sveikinu SIF reglamentavimo numatytą ex ante sąlygą, užtikrinant finansavimą ir raginimą, kad valstybės narės, kurios e, tokio ex ante patikrinimo neatlieka, turėtų atitinkamas priemonės priimti iki 2016 metų. E, Sustelti terėtų į e, viešųjų pirkimų direktyvų įgyvendinimą ir jų perkelimą į valstybių narių teisę. Komisija turi stebėti šį procesą ir teikti gairias ir techninę paramą valstybėms narėms joms teisingai perkeliant direktyvas. Taigi sutinku su šešėlinės pranešėjais, kad turime mąstyti apie supaprastinimą, e, informaciją, ir konsultavimą. Tokiu būdu galime sumažinti klaidų skaičių sanglaudos politikoje. Dabar žodis poniai Tomašič. Dėkoju. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Malitič už pranešimą ir už pasiūlymus. E, atsižvelgiant dabartinės valstybių narių ekonominės problemas ir ES biudžeto nepakankamumą, ES finansinių interesų apsauga įgyja ypatingą svarbą. Čia norėčiau akcentuoti tinkamo valdymo ir veiksmingo ES fondo panaudojimo problemą veiksmai, kurie nėra sukčiavimas, dažnai atsiranda dėl tam tikrų taisyklių ir reglamentavimo nežinojimo. Tad supaprastinimas e, tokių problemų sumažintų. Todėl sveikinu nepriklausomų ekspertų, nepriklausomas darbo grupės sukūrimą. Aš sveikinu taip pat ir komisijos veiklą siekiant geresnį reglamentavimą. Bet taip pat norėčiau pabrėžti, kad svarbu pasiekti sutarimo teikiant rekomendacijas, nes supaprastinimas vienose valstybėse narėse gali privesti prie komplikacijų kitose. E, gali atsirasti papildoma administracinė našta naudos gavėjams. Reikia supaprastinti audito veiklą ir užtikrinti tinkamą kontrolės lygį stebint įgyvendinimą. E, aš atsiprašau, ponas Krlač vardu, jis yra mūsų šešėlinis pranešėjas, e, štai jo nuomonė. 14 metai yra naujo finansavimo ir teisės, įrang, e, teisės sąrangos 14-20 metams įgyvenimo metai E, sanglaudos politikos programų prieimimas 14-20 metams vėlavo ir tai e, neleidžia sklandžiai perėti iš vieno į kitą finansavimo laikotarpį. E, dėl to atsilikimo komisija buvo paprašyta įvertinti tokio pavėlavimo poveikį programų įgyvendinimui. Mes taip pat galvojame, kad reikia užtikrinti programų kokybę ir tai neturi būti aukojama spartos vardan. Komisija turėtų toliau skirti tinkamas administracijos struktūras programoms įgyvendinti ir stebėti. Dėkoju. Suteiksiu žodį dabar Europos komisijos atstovams. Dėkuoju, pirmininkė. Ne? Okay. Okay. The floor is yours. Thank you. Prašom tęsti komisiją. Dėkuoju. Ačiū už pasiūlymus, kurie turėtų būti perduoti biudžeto kontrolės komitetui, kuris svarstis 14 metų biudžeto įgyvendinimo patvirtinimą. Keletą nedėlių pastabų dėl tų pasiūlymų turėčiau. Pirmasis pasiūlymas dėl padidėjusio klaidų lygio. Na, tiesą sakant, jeigu atidžiai pažvelgsite į audito rūmų metinę ataskaitą, tai vienoje dalyje matote klaidų skaičiaus išaugimą, kitoje sumažėjimą. Ir tai atsirado dėl e, skirtingų apskaičiavimo metodų. Tačiau svarbiausias dalykas yra tai, kad sanglaudos politikoje klaidų lygis yra stabilizuotas, jis dabar sviruoja nuo 5 iki 7 procentų E, jeigu žvelgsime į 7-13 metų laikotarpį. Jis sumažėjo, jeigu lyginsime su ankstesniu programavimo laikotarpiu 2002-2006, tačiau žinoma išlieka per aukštas. Ir kaip e, vienas iš parlamento narių minėjo, privalome įtraukti čia ir valstybės narės, kad galima būtų toliau sumažinti šį klaidų lygį. E, auditorumai iš tikrųjų paminėjo, kad 40 procentų visų e, aptiktų klaidų galėjo būti aptikta ir nacionalinių institucijų. Tai pirmoji mano mintis. Antroji dėl to, e, kad jūs e, teisingai pastebite skirtumą tarp sukčiavimo ir kitų pažeidimų, kurie nėra prilyginami sukčiavimui. Na, trečia, supaprastimas iš tikrųjų yra komisijos narės Krecų moto Egzistuoja sudaryta aukšto lygio darbo grupė, kuris sprendžia supaprastimo klausimus. Europos parlamentas šioje veikloje yra įtrauktas. Na, o ketvirta pastaba dėl sustelkimo į rezultatus. Savo pasiūlymuose jūs sakote, kad audito rūmai galvoja, kad per mažai susitelkiama į rezultatus kitame programavimo laikotarpyje. Na, o komisija savo atsakymę auditorumams pareiškė, kad e, galbūt šiek tiek per anksti e, teikti būtent tokį vertinimą, kol e, dar derima, derimasi dėl partnerystės susitarimų ir programų. Taigi e, gruodžio 7 dieną per klausimus e, kont komitete ir rengiant e, 16 e, vadinamuosius, e, vadim, vadinamąją 16 straipsnio ataskaitą, kuri bus paskelbta e, gruodžio viduryje. Mes pademonstruosime, kiek dėmesio skirime rezultatams. Dėkui. Ar būtų pranešėjo vardu kokiu nors e, išvadų ar pastabų? Pane pirmininkė, žinoma, pranešėjai visas pastabas aš perduosiu ir esu tikras, kad mūsų komiteto nuomonė bus gerai atspindėta. Priminsiu terminą, iki kurio galima teikti pakeitimus tai yra gruodžio 16 trečiadienis vidurdienis. Taigi, šiuo punktu šios dienos e, darbo tvarkės svarstymą baigsime ir dabar surenksime koordinatorių posėdį. Ačiū visiems kolegoms ir kviečiu koordinatorius e, pasilikti. Thank you.